Okay, good morning everybody. Good morning also to... Labas rytas visiems, tiems, kurie klausosi mūsų transliacijos. Šis posėdis yra transliuojamas. Norėčiau pradžioje paprašyti patvirtinti darbo tvarkę, bet prieš tai yra dar du klausimai, kuriuos reiktų papildomai pridėti. Tai yra balsavimas dėl trilogo dėl paketinių kelionių. Tai yra naujasis 8 bis darbo tvarkės punktas ir balsavimas dėl korrigendų direktyva 2014-68 dėl slėgio įrangos naujas 8 ter būtų klausimas. Dėl to buvo susitarta su taryba ir patvirtinta plenarnėme posėdėje balandžio 15 dieną. Taip pat e, deš, dešimtas dėl turizmo skatimo Europoje. Ar būtų pastabų? Jeigu ne, tuomet e, galime tvirtinti darbo tvarkę. Toliau mano pareiškimai. Pirmiausia, imko delegacija Luksemburgė. Tas apsilankimas yra atšauktas, nes per mažai buvo susidomėjimo iš politinių frakcijų pusės. Taip pat norėčiau kolegas pasinaudoti elektroninio posėdžio programa, nes mes dėgiame bendrąją skaitmenę rinką ir pirmieji turime naudotis skaitmenę įrangą, kuri iš tiesų yra labai puikia. Ir dabar naujausia informacija apie trilogo posėdžius ir kitus renginius. Pirmiausia, turime dar protokolą patvirtinti. Protokolas bus laikomas patvirtintų, jeigu nebus prieštaravimų. Kalbame apie balandžio 23 imko posėdžio protokolą. Puiku. Toliau trilogo posėdžiai ir naujausia informacija, Katerina jau yra atvykusi. Asmenės apsaugos e, įranga, dujų, dujų įranga ir kabelių instaliacijos. Katerina, ne kažką čia galiu Jums papasakoti. Pirmasis posėdis įvyko dėl dujų įrangos ir čia tik vienas konkretus klausimas iškilo dėl formuluotės, kur norėjome kalbėti apie anglės monoksidą. Taryba sugrįžo vėliau į posėdį ir per kitą trilogo posėdį jau mes aptarsime rezultatus. Man atrodo, kad posėdis buvo produktyvus, jie tikrai klausėsi gan atidžiai ir tikrai buvo puikus bendradarbiavimas buvo daug bendrų klausimų, ne, nebuvo daug punktų, dėl kurių mes nesutarėme, bet dėl šio klausimo mes norėjome, kad būtų griežtesnė formuluotė ir mes e, tikrai girdėjome apie vaikus ir kšyrę, kurie mirė dėl e, anglės monoksido apsinuodimo ir norime griežtesnės formuluotės, norime, kad valstybės narės darytų viską, kad dujų įranga būtų saugesnė ir kad būtų atsižvelgiama į anglės monoksido e, klausimą. Taigi iš tiesų anglės monoksidas ir saugumas, dujų instaliacijų saugumas yra patys svarbiausi klausimai mūsų piliečiams. Taigi tiek, pirmininkė. Kitų pranešėjų nematau, tai norėčiau paklausti, ar būtų narių norinčių pakomentuoti dujų įrangą, asmenės apsaugos prietaisus ir kabelinės instaliacijas, ar būtų dar kokiu tai pastabu apie trilogo posėdžius. Aš esu dėl asmens e, apsaugos įrangos. Čia kalba eina apie. Ne, galbai, problema kyla dėl e, įvairių pirštinių, kurios naudojamos indams plauti ir panašiai. Taryba norėjo įtraukti į apriepti tą įrangą, mes sakėme, kad nėra prasminga tą daryti, norėjome išimti ir mūsų pirmininkė yra pranešėja šiuo klausimu dėl kabelių. Uh, šešėlinius pranešėjus matau, kurie dalyvavo dėrybose, galbūt jie norėtų kažką daugiau papasakoti. Matau, taip. Yra. Ir pranešėjas juk salėje taip. Galbūt jisai galėtų daugiau papasakoti, nes kur kas daugiau turi informacijos nei aš. Bet e, aš e, laukiu dėrybų ir dėl dujų įrangos, ir dėl asmens apsaugos prietaisų. Lopes Isturės, matau, kad yra salėje, ar norėtumėte kažką papasakoti apie trilogo posėdžius, kaip jie vyko, papasakoti. Ačiū. Kolegos. Šis pranešimas apie kabelinės transporto sistemas e, buvo tai yra techninio pobūdžio klausimas, vyko trilogo posėdis apie tai ir taryba ir komisija susitarė dėl daugumos pozicijos ir patvirtino pirminę poziciją. Dėl keturių klausimų e, parlamentas linkęs apginti savo pakeitimus. Pirmas yra nuoroda į tinklapį, antras yra sistemų trukdžiai, trečias sankcijos ir ketvirtas e, atsargumo principas. Taryba praeitą savaitę pateikė pasiūlymus dėl kompromisų ir mes bandome pasiūlyti pakeitimą, kur būtų daroma nuoroda į tinklapį, to norėjo parlamentas visuomet. Dabar nauja versija dėl sistemos trikdžių, taip technologiškai turi būti neutrali sistema, taip pat sankcijų sistema ir, kaip sakiau, atsargumo priemonės pakeitimas mes norime čia irgi šiek tiek pakoreguoti formuluotės, kalbant apie ir dujų įrangą bei asmenės apsaugos priemonės. Džiaugiamės, kad taryba tai įtraukė, rytoj dar vyks techninio pobūdžio susitikimas ir manau, kad mes jau esame visai netoli susitarimo. Tai galėsime pereiti prie trilogo procedūros ir užbaigti visą procesą. Techninis darbas atliekamas tam, kad tai įvyktų kuo galima greičiau. Norėčiau padėkoti poniai Ford, komiteto pirmininkė, kuri tikrai mums labai padėjo. Dabar dar suteiksiu žodį Catherine Styler, kuri papasakos apie intelektinės nusaibės teisų darbo grupę ir autorių teisų darbo grupę. Ar dar norite kažką pasakyti apie kabelių instaliacijas? Ačiū pirmininkė, aš norėjau pasinaudoti galimybę ir padėkoti pritarti pranešėjui ypatingai. Jis minėjo kai kurios klausimus, kurie vis dar yra aktualūs, kalbant apie kompromisus ir mes šiandien nemažai pasiekėme pažangos, ypač turint omenyje, kad šiam komitetui labai, nėra, labai neramu dėl nuobaudų. Nuobaudos tas klausimas turi būti aptariamas, kuo galima rimčiau ir nuobaudos turi būti griežtos ir pagal dabartinė, dabartinėje situacijoje yra jau griežtesnis straipsnis ir griežtesnė nuostata atitinkamame straipsnėje ir taip pat konstatuojamoje dalyje yra griežčiau apie tai kalbama, norėčiau tai pabrėžti. Ačiū, ponė Anderson. Ar būtų dar pastabų iš kitų narių apie trilogus? Ne. Tuomet periname prie tolesnės informacijos. Pane Staler papasakos apie autorių teisų ir intelektinės nusavybės teisų darbo grupės darbą. Dvi, du posėdžiai vyko gegužės mėnesį. Ačiū pirmininkė, buvo du posėdžiai, vienas gegužės 13, kitas 28 dieną. Gegužės 13 dieną išklausėme komisijos, taip pat kalbėjome apie publikavimo leidybos analizę, taip pat kalbėjome apie autorių teisų klausimus muzikos sektoriuje. Iš tiesų tai buvo labai naudingos diskusijos, įdomios, panašu, kad autorių teisų pasiūlymai turėjo pasirodyti rudenį ar pametų pabaigoje, bet džiaugiamės, kad jau dabar esame įtraukti į diskusijas. Na, o gegužės 28 dienos posėdis buvo ypatingai įdomus, nes Europos politikos studijos centras pateikė informacijos apie autorių teisų įgyvendinimą ar poveikį. Kalbu apie infosok direktyvą ir kitas susijusias priemonės. Ir, ponė pirmininkė, ta studija iš tiesų buvo labai naudinga ir uh, būtų gerai, jeigu ir komitete būtų pasidalinta ta studija, nes ten yra daug pamatinės informacijos ir taip pat labai įdomu, kad toje studijoje geriau galima pajausti, kas vyksta kitose valstybės narėse, kitose kultūrose. Ir ypač, kai kalbame apie autorių teisės, galbūt ne visuomet į tai atsižvelgiame. Ir dar norėčiau pasakyti, kad paskutinėse diskusijose kalbėjome apie tai, kaip užtikrinti, kad teisės aktai, taisyklės e, būtų naudingos ir aktualios ir ateityje. Taip pat buvo ir kitų klausimų aptarta. Ir tarsi atrodo, kad įstatymai pasivys realybę, tačiau jeigu norime spręsti tas problemas, tą turime daryti dabar, tą galime padaryti kodavimo būdu, kodeksų būdu ir skaitmenėje erdvėje iš tiesų daug tas yra daroma, aš nesu kodavimo ekspertai, nežinau, kaip tą būtų galima padaryti, bet taip pat reikia pasinaudoti turimą technologiją reaguoti, nes e, turime suprasti, kad e, skaitmenė rinka kažin ar gali pasitenkinti eiliniais įstatymais. Čia turi būti kuriami tokie algoritmai faktiškai ir iš tiesų ta, ta studija akademinė prasme yra labai naudinga, taigi ji matyt būtų naudinga ir kitiems komiteto nariams. Ačiū, Katrinė, ir būtų dar norinčių pasakyti iš autorių teisų darbo grupės. Mes tikrai tą dokumentą išdalinsime, tai yra puikia mintis. Kągi, kolegos, pusė dešimt pradėsime balsavimus, bet manau, kad reiktų dar palaukti, anksčiau pradėti nesiūlyčiau, nes yra gal kolegų, kurie atvyks vėliau, taigi dabar trumpa pertrauka iki pusės dešimtos. Ačiū. Uh, Gerbiami kolegos, pradėkime balsavimą. Ar visi turite balsavimo korteles? Catherine, ar turi balsavimo kortelę? Yes, okay. Uh, okay. Gerai. Norėčiau dar pasakyti, kad kai kurie kolegos iš APP nėra atvykę, nes vyksta biuro posėdis Budapešte todėl pranešėja, ponė Galpelt, taip pat yra mm, Budapešte ir ją pakeis ponas Šenfeld. Ar norėtumėte ką nors pasakyti dėl nuomonės projekto? Dėl 2016 metų biudžeto ir įgaliojimų susijusių su trišalių dialogu? Ne? Gerai, tuomet balsuosime. Pirmasis pakeitimas. Kas už? Kolegos, pakelkite e, rankas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. Antras pakeitimas atkrenta. Trečiasis pakeitimas. Kas už? Ant, dėl antrojo pakeitimo jau buvo nubalsuota. Kas už? Kas prieš? Susilaiko? Manau, kad atmesta. Trečiasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Manau, patvirtinta. Ketvirtasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. Penktasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Patvirtinta. Šeštasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Patvirtinta. Septintasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Aštuntasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. Devintasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Dešimtasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Vienuoliktas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta Patvirtinta. Dvyliktas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Patvirtinta. Tryliktas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Patvirtinta. Keturioliktas pakeitimas. Pirmoji dalis. Balsuosime dalimis. Pirmoji dalis. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Patvirtinta. Antroji dalis. Kas už? Kas prieš? kas susilaiko, patvirtinta. 15 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 16 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 17 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 18 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 19 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Toliau galtinis balsavimas dėl nuomonės projekto, vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Gerai, mes vis taip pat priskaičiuosime. Jūs balsuojate už. Gerai. Vienu žmogum iš Aldės yra per daug. Kolegos, e, teks pakartoti balsavimą. Apgailestauju, nes vienu žmogumi iš Aldės yra per daug. Taigi balsuojame iš naujo, balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Jūs balsuojate už? Gerai. Balsavimas baigtas. Taigi nuomonė patvirtinta. Dėkoju. Toliau. Kolegos, dabar turime balsuoti, kad patvirtintume preliminarų bandomųjų projektų ir parengiamųjų veiksmų sąrašą. Galime laikyti jį patvirtintų, ar yra prieštaraujančių? Ne, gerai, dėkui. Tuomet laikysime jį patvirtintų. Gerai. Gerai, kolegos. Toliau balsuosime dėl pono Busoj pranešimo, dėl pasiūlymo dėl reglamento Europos parlamento ir tarybos kuriuo yra keičiamas 2009 metų e, reglamentas dėl priekybos produktais iš ruonių. Ar pasirengę? Gerai. 30 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Patikrinkime. 30 pakeitimas. Pasitikriname, ar visi balsavote? Gerai, balsavimas baigtas. Patvirtinta. Atmesta, sako pirmininkė. Kompromisinis pirmas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikėte? Patvirtinta. Tada pereisime prie 35 pakeitimo. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Patvirtinta. Dabar pereisime prie imta devinto pakeitimo. Ir balsuosime vardiniu balsavimu. Ir žalieji prašo vardinio balsavimo, bet buvo nepakankamai narių, kad pritartų tokie pasiūlymai, taigi nevardinis balsavimas. Inta devintas pakeitimas, kas už? Kas prieš? Manau, patikrinkime. Inta devintasis pakeitimas, balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Jūs du esate už, du prieš. Gerai. Taigi balsavimas baigtas. Pereikime prie 36 pakeitimo. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. 37 pakeitimas. Vienodas, todėl dėl jo nebalsuosime. Toliau 38. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Atmesta. Kompromisnis antrasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? susilaikė patvirtinta. Tada pereikime prie ketvirto kompromisinio pakeitimo. Balsuosime dalimis. Pirmoji dalis. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. Antroji dalis. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Manau, kad patvirtinta. Dabar Pereisime prie trečio kompromisinio pakeitimo. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. Toliau pakeitimas. Inta 14 pakeitimas. Inta 14. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Atmesta. 49 pakeitimas. Kas už? kas prieš, kas susilaikė, atmesta. Einam prie konstatuojimo įdalių. Dešimtasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Atmesta. Vienuoliktasis pakeitimas. Jie visi identiški. Taigi, keturioliktasis pakeitimas dabar. Atsiprašau, sako pirmininkė, 13 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Atmesta. 14 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. 15. Ne. Minutėlė, jie visi atkrenta. Visi atkrenta. Antrasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? kas susilaikė, patvirtinta. Inta trečiasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Norite patikrinti? Gerai. Pradedame balsuoti dėl inta trečio pakeitimo. Palaukime dar kolegės. Ar visi balsavote dėl imto trečio pakeitimo? Vienu žmogum iš EPP per daug. Turime balsuoti iš naujo. Nusmeskite, kas nebalsuos iš Europos Liaudės partijos. Gerai, dėkui. Kolegos, pradedame balsuoti iš naujo. Balsavimas pradedamas dėl imta trečio pakeitimo. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. atmestas pakeitimas, nes du kolegos balsuoja rankos pakelimu. 20 pakeitimas dabar. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Patvirtinta. Po to viskas atkrenta ir einame prie 28 pakeitimo. Dar yra imta penktasis pakeitimas. Kągi, inta penktasis. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. Ir galutinis balsavimas. Dėl pranešimo projekto balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Trūksta dar dviejų kolegų. Balsavimas baigiamas. Pranešimas patvirtintas. Sveikiname pranešėją, pana Kristijaną Busoji. Toliau turime balsuoti dėl priekybos produktais iš ruonių įgaliojimų dairėtis su taryba. Kas už? Turime balsuoti vardiniu balsavimu. Taigi dėl įgaliojimų dalyvauti šiame dialoge su taryba dėl prekybos produktais iš ruonių. Ar visi balsavote? Matau jūsų balsą. Gerai, balsavimas baigtas. Taigi, trialogas su taryba ir galiojimai jam buvo patvirtinti. Dėkoju. Proposal for toliau balsuojame dėl pasiūlymo dėl Europos parlamento ir tarybos sprendimo, kurio nustatome Europos viešojo administravimo institucijų įmonių ir viešųjų sąveikos sprendimų ir priešių sąveikos sprendimų programa, sąveika viešojo sektoriaus modernizavimo priemonė pranešė ir Liza Jokonsari. Ar pranešė, nori tarti žodį? Labai ačiū. Aš tik norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams už konstruktyvų bendradarbiavimą. Tikiuosi, kad ši programa bus naudinga piliečiams ir mažoms ir didinėms įmonėms. Dėkojame pranešėjai, galima pradėti balsavimą. 3E kompromis, tai yra E kompromisinis pakeitimas, kas už? E. E kompromisinis pakeitimas, kas už? Prieš. Susilaiko pritarta. 75 pakeitimas, kas už? Prieš susilaiko atmestas. 76 su atitinkamomis dalimis, kas už, prieš, susilaiko, pri, priimtas. 77 pakeitimas už, prieš, susilaiko, atmestas. 84 pakeitimas 83 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimtas. F kompromisinis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimtas. Aštuoniasdešimt antras ir aštuoniasdešimt ketvirtas, e, kas už, prieš susilaiko priimtas. Toliau 87 pakeitimas. 85 pakeitimas, kas už. Dėl F kompromiso balsavome. 85 pakeitimas, kas už. Prieš susilaiko atmestas. 86 už, prieš susilaiko atmestas 87, kas už, prieš susilaiko priimtas. G kompromisas, kas už, prieš susilaiko priimtas. Toliau 90 pakeitimas už, prieš susilaiko atmestas. 21 už, prieš, susilaiko atmestas. 15 už, prieš, susilaiko priimtas. 92 kas už, prieš, susilaiko priimtas. Aha, kompromisas. Kas už, prieš, susilaiko priimtas. Toliau 75 pakeitimas už prieš susilaiko priimtas. 90, 96 už prieš susilaiko priimtas. 17 pakeitimas už prieš susilaiko priimtas. 78 Ir to man reikia akinių 18 pakeitimas už, prieš, susilaiko, priimtas. 97 kas už, prieš, susilaiko, atmestas. 19 pakeitimas už, prieš, susilaiko, priimtas. Į kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, priimtas. Toliau kompromisas J. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimtas. 100 pakeitimas, atitinkamos dalis. Vienas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 100 tas pakeitimas atsinkamas daras 3 už prieš susilaiko atmestą. 23 pakeitimas už prieš susilaiko priimtas. 102 atkrinta. 103 kas už prieš susilaiko priimtas. 105 už prieš susilaiko atmestas. 106 už prieš susilaiko priimtas. 107 už prieš susilaiko priimtas. Ką kompromisinis pakeitimas už prieš susilaiko priimtas. Toliau 111 pakeitimas. Kas už? Prieš susilaiko atmestas. 117 tinkama dalis. Kas už? Prieš susilaiko atmestas. L kompromisas. Už prieš susilaiko priimtas. 119 pakeitimas kas už, prieš susilaiko atmestas, 121 pirmas pakeitimas už, prieš susilaiko atmestas, 122 pakeitimas už, prieš susilaiko atmestas, 123 už, prieš susilaiko atmestas, M kompromisinis pakeitimas, kas už, prieš susilaiko priimtas. Gerai, toliau 37 pakeitimas už prieš susilaiko priimtas. Atsiprašau. 126 pakeitimas už prieš susilaiko atmestas. 38 už prieš susilaiko priimtas. 39 už prieš susilaiko priimtas. 127 už, prieš, susilaiko priimtas. 41 už, prieš, susilaiko priimtas. 42 už, prieš, susilaiko priimtas. 128 už, prieš, susilaiko atmestas. 43 už, prieš, susilaiko priimtas susilaiko priimtas. Toliau konsultuojamosios dalis 45 už prieš susilaiko priimtas. 46 <clears throat> už prieš susilaiko priimtas. Pirmasis už prieš susilaiko tikriname. Tikriname balsavimą dėl pirmojo pakeitimo. Ar visi balsavote? Patvirtintas Pirmininkė kalbame mikrofoną. 47 pakeitimas už, prieš, susilaiko priimtas, 48 už, prieš susilaiko priimtas. A kompromisas už, prieš susilaiko priimtas. Toliau. 49 už, prieš susilaiko priimtas, 50 už, prieš susilaiko priimtas. 51 atitinkama dalis, kas už, prieš, susilaiko priimta. 52 už, prieš, susilaiko priimtas. Trečiasis už, prieš, susilaiko priimtas. B kompromisas už, prieš, susilaiko priimtas. Toliau C kompromisas. Kas už? Prieš? Susilaiko? Priimtas. 54. Už? Prieš? Susilaiko? Atmestas. 56. Už? Prieš? Susilaiko? Priimtas. 57. Už? Prieš? Susilaiko? Atmestas. 58. Už? prieš susilaiko priimtas. Penktasis už prieš susilaiko atmestas. 59 už prieš susilaiko patvirtintas. D kompromisas kas už prieš susilaiko priimtas, toliau 60 pakeitimas už, prieš, susilaiko, priimtas, 61 už, prieš, susilaiko, priimtas, 62 atitinkama dalis, kas už, prieš, susilaiko, patikrinsime, pradedame balsavimą dėl 62 pakeitimo. Has everybody voted? Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Atmestas 17 prieš 17. Toliau 63 už prieš susilaiko. Atmestas 64 už prieš susilaiko priimtas. 65 atitinkama dalis, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Patikrinsime balsavimą 65, balsuojame I close the vote. Baigiame balsuoti. Atmestas. Toliau žodinis pakeitimas 66 e, pakeitimui. Rūžatun von Holstein. Ar skaityti ar ne? Nebūtina. Balsuojame dėl 66 su žodiniu pakeitimu. EPP vardu už, prieš, susilaiko, priimta. Toliau. Šeštasis pakeitimas už, prieš, susilaiko, priimtas. 68 ir 69 identiškai, kas už, prieš, <clears throat> susilaiko, priimta priimta. 70 už, prieš, susilaiko, atmestas. 7 už, prieš, susilaiko, priimtas. 8 už, prieš, susilaiko, priimtas. 9 už, prieš, susilaiko, priimtas. 71 už, prieš, susilaiko, atmestas. 72 už, prieš, susilaiko, atmestas. 73 atsintas, 74 už, prieš susilaiko atmestas. Ačiū kolegoms už kantrybę. Galtinis balsavimas dabar vardiniu balsavimu. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigiamas. Nuomonė patvirtinta. Sveikinu autorę Leizą Jakonsarį. Kolegos, dabar periname prie balsavimo dėl Tarabelos pranešimo, kuriame klestinčio duomenimis grindžiama ekonomika. Ar pranešėjas nori tarti keletą žodžių? Ne. Pone Tarabel, ar norite tarti keletą žodį? Nenoriu atidėlioti balsavimo, tačiau noriu pa, gal padėkoti visiems šešėliams pranešėjams, dalyvausiems dviejose sutikimuose, kur dėrėmės dėl kompromisų. Noriu pasveikinti Vesą, kurio viskas buvo, vyko. E, šiaip tai buvo puikiai patirtis ir tikiuosi, kad jį paskartos man ir ateityje. Ačiū, ponia pirmininkė. Ačiū. Pradedame balsavimą. Antrasis kompromisinis pakeitimas už prieš susilaiko priimtas. Devintas pakeitimas už prieš susilaiko atmestas. Reikia patikrinti. Devintas pakeitimas, pradame balsuoti. Baigiame balsuoti. priimta. Dešimtas pakeitimas už prieš susilaiko priimtas. Vienuoliktas pakeitimas už prieš niekas nebalsuoja už prieš susilaiko priimta. Dvyliktas pakeitimas už prieš susilaiko priimtas. Trečiasis kompromisas už, prieš, susilaiko, priimtas. Šešioliktas pakeitimas už, prieš, susilaiko, priimtas. Ketvirtasis kompromisas už, prieš, susilaiko, priimtas. Toliau dvidešimtas pakeitimas už, prieš, susilaiko, priimta. Patikrinsime 20 kompromisas pakeitimas 20. Ar galime baigti balsavimą? Atmestas. 21 pakeitimas. Už. Prieš. Susilaiko. Atmestas. Kompromisas 5. Už. Norite tikrinti 21. Pradedame balsavimą. Ar visi balsavote? Baigiame. Atmestas. Penktas kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimtas. Toliau 25 pakeitimas už. Prieš. Susilaiko. Atmestas. Tikriname 25 pakeitimas. Ar visi balsavote? Baigiame. Atmestas. Šeštasis kompromisas. Už, prieš, susilaiko, pritarta. 31 pakeitimas už, prieš, susilaiko, priimtas. Pirmasis pakeitimas, e, pirmasis pakeitimas už, prieš, susilaiko, priimtas Pirmasis kompromisas už, prieš susilaiko priimtas. Penktas pakeitimas už, prieš susilaiko priimta. Paskutinis galtinis balsavimas. Pradedame. Dėl pranešimo, kuriame klesnučio domenimis grindžiama ekonomika. Ar visi balsavote? Pranešimas patvirtintas. Sveikiname pranešėją. Kolegos, dabar dar turime priimti žodinį klausimą, patvirtinti žodinį klausimą susijusį su pono Trabela pranešimu, ar galime pritarti tam žodiniam klausimui. Taip, tuomet žodinis klausimas yra patvirtinamas. Ouais. Ouais. Colleagues, we are, we have not finished the vote. Kolegos, balsavimas dar nebaigtas. Dar turime balsuoti dėl galimybės pradėti trilogo posėdžius. Dėl trilogo posėdžio išvadų dėl paketinių kelionių ir pagalbos keleiviams e, sistemų. Ar norėtų kolegija kažką pasakyti? Labai trumpai. Pirmiausia, norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams ir visai komandai darbuotojų, kurie labai padėjo. Dėkoju už intensyves diskusijas. Gegužės penktą dieną politinį sprendimą prieėmėme, o 23-ąją gegužės dieną konkurencijos taryboje buvo patvirtintas e, šis tekstas. Ir patvirtinti buvo labai sudėtingi klausimai, diskusijos buvo nelengvos su taryba. Mes e, užtikrinome didesnę vartotojų apsaugą ir norime pasirūpinti, kad vartotojai geriau ateitie žinotų savo teisės. Reikia peržiūrėti galbūt tą sistemą, kai tam bus e, numatytas laikas, bet aš manau, kad visi turėtų pritarti dėrybų išvadoms. Pane Gepchert. Ačiū. Savo frakcijos vardu aš norėčiau padėkoti pranešėjai už tai, kaip ji atliko šį darbą. Ir taip pat tas klausimas, taip vadinamasis click-through klausimas buvo labai svarbus. Šiek tiek esame nusivylę dėl pasiekto rezultato, e, tiesiog dėl to, kad taryba viską visiškai užblokavo. Ir tai nėra labai gerai. Nėra labai gerai, kai ministrai blokuoja geresnės teisės vartotojams, bet buvo ir tikrai neblogų dalykų patvirtinta tose dėrybose. Dėl to mano frakcija yra įsitikinusi, kad reiktų balsuoti už, nors kliks frų klausimą dar reiks po trijų metų peržiūrėti. bet dėl to mes ir esame linkę balsuoti už, pritarti tam, toms išvadoms, bet e, norime tiesiog parodyti, kas atsakingas už tai, kad yra blokuojamos geresnės teisės vartotojams. Pane Gebhardt, dėkoju. Dėkojame jūsų, už jūsų lankstumą. Pradedame balsuoti dėl trilogo posėdžio išvadų, kalbant apie paketinės keliones ir pagalbos e, keleiviams sistemas. Elektroniškai balsuojame. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigiamas. Trilogo posėdžių išvados patvirtinamos. Puiku, kolegos. Dabar paskutinis balsavimas dėl teisėkuros aktų ir kitų taisomųjų priemonių. Korigendum 2014 m. 68 direktyvai, kurią patvirtino taryba, taryba ir parlamentas 14 m. gegužės mėnesį dėl valstybių narių įstatymų harmonizavimo susijusių su tuo, su slėgio įrangos pateikimu į rinką. Ankstesnėje kadencijoje jau buvo pradėtas tas darbas ir čia balsuosime vardiniu balsavimu. Balsuojame. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigiamas. Korigendum laikau patvirtintą. Dėkoju visiems. Dabar perėmėme prie diskusijų. Nuomonė dėl naujų iššūkių ir koncepcijos skatinant turizmą Europoje. Pranešėja yra ponė Grapini ir šiandien mes svarstysime nuomonės projektą. Pone Grapinė, žodis jums. Ačiū. Atsiprašau, sako ponia Grafinė. Man reikėjo parengti nuomonę, aš ją rengiau e, šio komiteto vardu ir galvojau, kad viskas bus labai paprasta, nes dirbu ir transporto komitete ir aš tikrai labai tikiu šią sritimį ir mes, kaip šio komiteto nariai, irgi sunteres, esame suinteresuoti tuo, kad būtų sukurti tinkami metodai. Čia slypi didžiulis Europos potencialas, reikia juo pasinaudoti. Taigi aš parengiau, kaip sakiau, nuomonę ir aš manau, kad e, tai tiesiog rodo, kiek svarbi turizmo pramonė yra vidaus rinkai, Europos Sąjungai. Čia glūdi didžiulis potencialas paskatinti ekonominį augimą, sukurti daug darbo vietų. Taigi savo nuomonės projekte aš taip pat teigiu, jog mano manimu potencialas glūdi ir ne valstybėse narėse, kur yra didžiulis gyventojų skaičius, e, tuo potencialu turime pasinaudoti, kurdami skaitmenę turizmo platformą. Ji yra svarbi ir gali padėti smulkiam vidutiniam verslui. Turime pateikti teikia, e, atitinkamas rekomendacijas ir transporto komitetui, naujos internetinės programos yra numatytos vartotojams apie turizmą ES. Taigi visa tai gali padėti reklamuoti Europą kaip e, vietą turistams atvykti. Taip pat turime užtikrinti e, kokybišką informaciją teikiamą vartotojams, tai turi būti lengvai prieinama informacija. Na ir mūsų komitetui. Mūsų komitetas mano, kad valstybės narės turi daugiau bendradarbiauti turizmo srityje nes to šalis, kurios yra nutolusios nuo Europos, Koreja, Kinija, tarkim. Žmonės iš tų šalių dažnai lankosi Europoje pagal turistinį paketą ir lankosi ne, ne vienoje keliose valstybėse narėse. Taigi e, keleiviai, keliautojai taip pat e, yra suinteresuoti tvariu tvariomis turizmo paslaugomis, e, kalbu apie apgyvendinimą ir panašiai. Ir turizmo paslaugos reiškia, kad vartotojai turi, potencialus turistai gauti tinkamą, neklaidinančią informaciją. Taigi potencialas didžiulis ir tikiuosi visos frakcijos pritars mano nuomonėje, aš pati irgi pasiūlysiu keletą pakeitimų ir tikiuosi kad mums pavyks surasti tinkamus siūlymus ir su turimais ištekliais skatinti turizmą Europoje, nes potencialas milžiniškas. Dėkoju, ponė Grapinė, dabar žodis APP šešėliniam pranešėjui, ponui Koelio. Ačiū, ponė. Pirmininkė, dėkoju poniai Grapinė parengus puikią nuomonę. Aš visiškai pritariu tam, ką ji kalbėjo apie tai, kad e, turizmo sektorius sukuria didžiulę vertę. Tai yra svarbu, kalbant ir apie ekonominę, socialinę raidą Europoje. Turime nepamiršti, kad turizmas yra labai svarbus ūkio sektorius. Pirmasis pasaulyje, bent jau pagal mūsų turimą statistiką. 9 procentai turizmo, su turizmu susijusių produktų sąlygo ir kitas ūkio sritis. 12 milijonų Europos piliečių dirba tiesiogiai turizmo sektorija. Taigi matome, kad tai yra svarbu, kalbant ir apie šios sektoriaus vartotojus, kaip teisingai kalbėjo ponia Grapinė. Taip pat labai svarbu nepamiršti ir technologijų raidos, jie irgi įtakoja turizmą gan smarkiai, nes dabar daug žmonių keliauja neįprastiniais būdais, bet, pavyzdžiui, rezervuoja arba ruošiasi kelionį neįprastiniais būdais, bet dažnai internetu užsisako kelionę. Taigi čia turime nepamiršti ir naujos skaitmenės darbo tvarkės. Ir norėčiau pasakyti, kad norėtumėme išklausyti ir Europos komisijos nuomonės, kiek skaitmenė darbo tvarkė yra susijusi su turizmo sektoriumi, kuris įgauna naujų matmenų Taip pat kalbant apie vartotojų apsaugą skaitmenės, skaitmenėje erdvėje, čia norėčiau irgi atkreipti komisijos dėmesį į tą sritį. Ir aišku, čia yra gan nemažai jautrių klausimų, tarkim, susijusių su labiausiai pažeidžiamais turizmo vartotojais, nes turizmo srityje Tai yra labai svarbu ir, pavyzdžiui, kalbant ir apie kainas ir tarifus, labai svarbu nepamiršti tokių žmonių, labiausiai pažeidžiamų vartotojų. Taigi, iš tiesų, ta nuomonė yra labai įdomus ir puikus dokumentas ir mes savo frakcijos vardu irgi pasiūlysime šiek tiek pakeitimų ir tikimės, kad IMKO komitete mes galėsime prisidėti kaip, kaip partneriai prisidėti prie transporto komiteto darbo, siekiant pagerinti bendrai pagrindinį pranešimą. Dėkoju, dabar žodis EKR frakcijos vardu ponui Dalton. Ačiū, aš kalbu EKR frakcijos vardu, taip pat ir Ričard Sulikio vardu, kuris yra šešėlinės pranešėjas, bet negalėjo šiandien atvykti. Aš irgi norėčiau padėkoti pranešėjai už atliktą darbą. Bendrai tai atrodo gan nebloga nuomonė, keletas pastabų, kas mums ypatingai aktualu. Ir rūpi pirmiausia klausimas dėl ketvirtojo punkto, kur siūloma sukurti internetinę programą kelionių žemėlapius internete. Tai yra puikiai idėja, tačiau mums kyla štai koks klausimas, kaip tai bus finansuojama ir ar tas finansavimas tikrai su, sukursta pridėtinė vertę. Taigi čia šiek tiek klausimų mums kyla kai pinigų ir taip nėra labai daug, reikia pasirūpinti, kad e, neįsipareigotumėme papildomai finansinė prasme. Panas Ulik taip pat nori iškelti klausimą dėl vizų ir mokesčių kai kuriuose valstybėse narėse. Tai yra, aišku, subsidiarimo principas, ypatingai mokesčių sritis e, pavaldi subsidiarumo principui ir mums e, šiek tiek neramu dėl mokesčių įtraukimo į penktąjį punktą. Mes manome, kad mokesčiai turėtų būti išimti, nes tai yra valstybių narių reikalas. Čia pagrindiniai dalykai, kuriuos norėjo pakomentuoti panas Sulik. Aš savo ruoštų norėčiau, kadangi esu iš Junktinės karalystės, nu, mes nepriklausome Šengeno erdvėj ir mums vizų pasiūlymai nėra aktualūs Šengeno, e, kalbant apie Šengeno zoną, tiesiogiai nėra aktualūs, bet netiesiogiai taip pat tikrai yra yra aktualūs. Viskas tai, kas daroma šiandieno erdvėje. Taigi mes esame suinteresuoti ir pas mus yra taisyklės tam tikroms trečiosiam šalims, Kinijai ir panašiai, ir jos yra netgi lankstesnės negu Šengeno taisyklės. Ir dar viena mintis, dar vienas pastebėjimas. Aš dirbu turizmo darbo grupėje transporto komitete ir manau, kad norint, kad turizmas auktų, reikia pirmiausia sumažinti keleivių, lėktuvų keleivių rinkliavas oro uostuose. Jeigu norime skatinti turizmą Europoje, iš tiesų ne, ne, ne tik Junktinė karalystė, bet ir Briuselėje, pavyzdžiui, kiek mokesčių, oro uosto mokesčių turi sumokėti, su, turi sumokėti mūsų keleiviai. Tai iš tiesų daro šį sektorių mažiau patrauklų. Ir aš manau, kad mes nacionaliniu lygmeniu turėtumėme kažką daryti, kad būtų daromas spaudimas ir mažinamos oro uosto rinkliavos, nes tai e, stabdo turizmą ir ekonominį augimą. Dėkoju. Toliau žodis ponui Rošvor Aldevardu. Ponė. Ačiū, ponia pirmininkė, ponia Grapinį puikiai padirbėjo, kokybiškai padirbėjo, tai yra geras pagrindas, mes visi sutinkame su tą galimybę, kad turizmas yra puiku, tiesiog norėjau pasakyti, kad šis sektorius plėtojasi visoje planetoje, todėl nereikia manyti, kad Europa, reikia nepamiršti, kad susidurimas konkurencija ir reikia visiems žinoti, kad reikia, kad šis sektorius būtų profesionalius kokybė turi būti labai aukštos kokybės visą valstybės narėse. Tai nebūtinai IMCO komiteto sektorius, nes IMCO e, rūpi galbūt du pasiūlymai, kuriuos pateiksiu kaip pakeitimus. Pirmiausia, reikia e, perėti į skaitmeninę sferę, nes e, tai reiškia daug pažangos ir šiam sektoriui žvelgiant iš vartotojų pusės. Tai noriu pateikti du pastebėjimus. Pirmiausia, mes Europos parlamente mobilizavome hegemonišką platformą dėl informacijos teikimo vartotojams ir piliečiams. Tai reikia daryti ir turizmo srityje. Daug buvo kalbėta praėjusią savaitę merkiečių platformą turizmo plėtojimui. Ir aš manau, kad Europa turi būti budri dėl to, kad egzistuoja konkurentai ir aš čia kalbu apie privačią platformą, ne apie tą, kurią siūlo visoma komisijai, kad jį pristatytų Europos turizmą. Kadangi mes esame rinko komitetas, rinkos, rinka mums turi rūpėti, to, Mums turi rūpėti tas pluralizmas, e, platformų konkurencija taip pat. Antra, turizmo praktika e, reiškia, kad reikia ieškoti naujų galimybių, kai kalbame apie tokios reiškinius kaip Uber, kai kalbama apie viešą nuomą būtų ir panašiai. Čia ir e, profesionalumo klausimas taip pat. Aš tam neprieštarau, tačiau tai kelia tam tikrų iššūkių. Ir norėčiau, kad e, šiame tekste būtų išreikšti tie iššūkiai, nes nors e, kūrybiškumas ir pasireiškęs, reikia, kad būtų saugomi saugomus tų, kurie teikia paslaugas, jų teisės, kiti privatus asmenys, jų teisės būtų saugomas. Aš jau turėjau progos komisijai pristatyti šios du aspektus vartojimo srityje, tačiau turizmo srityje čia tas pats. Ir aš tikiuosi tolesnio veisingo darbo kartu. Ačiū, ponė Rašvorai. Toliau žalių vardu, ponės Sates. Predsedujoča, hvala eh, za besedo. Seveda bi se najprej želel eh, zahvaliti gospe Grapini za pripravo. Dėkoju. Visų pirma, norėčiau padėkoti poniai Grapini už jos parengtą nuomonę. Mes sutinkame su tuo, kad turizmas yra labai svarbus sektorius. Jis svarbus dabar ir bus svarbus ateityje, kadangi tai yra vienas iš konkurencingiausių sektorių ES ekonomikos kontekste ir be to jis yra labai glaužiai susijęs su kitais sektoriais. Tai sektoriais, kurie glaučiai prisideda prie e, ekonomikos augimo. Aš sutinku su ponia Grepinė dėl to, kad reikia investuoti į turizmą Tačiau reikia nepamiršti ir pažydžiamiausių visuomenės grupių. Ir čia norėčiau pasakyti taip pat dėl to, kas šiandien ir yra svarstama, būtent kelionių paketai skirti vartotojams. Reikia žvelgti plačiai, nes turizmo sektoriuje būtina ginti ir vartotojų teisės. Jie neturėtų nukentėti tai turėtų labai aiškiai atsispindėti ir trišalio dialogo metu su komisija ir taryba, kadangi mes norime tiek turizmo klėstėjimo, tiek vartotojų apsaugos Europoje. Dėkui. Nematau iš EFD atstovų, todėl dabar žodį suteiksiu komiteto nariams. Ponas Dantė, pirmasis sąraše. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti poniai Marijai Grapinė už puikų nuomonės projektą. Man šiek tiek keista atrodo tai, kad tai, kas e, yra trečioji pagal dydį socialinė ekonominė veikla e, Europos Sąjungoje, skaičiuojant pagal tai, kiek BVP yra sukuriama, kiek ten darbo vietų yra, tai yra kartu ir vienas iš sektorių, kuris e, auga, bet Mm, kartu tas sektorius nėra pakankamai gerai suvokiamas ES ir jis vis dar mums kelia nerimo. Prieš keletą minučių patvirtinome labai svarbų susitarimą su taryba dėl kelionių paketų, bet mes turime iš tiesų stengsis kelti savo konkurencingumą pasaulinėje rinkoje, nes Europoje kultūrinis paveldas yra tikrai be galo nuostabus ir mes turime stengtis pritraukti kaip galima daugiau turistų iš viso pasaulio. Turime taip pat skirti pakankamai dėmesio skaitmeninėms galimybėms. Nors dėje tam kol kas vis dar yra pernelyg daug kliūčių. Girdėjome apie viešbučių klasifikavimą, nevienodai vertinami ir klasifikuojami viešbučiai ir panašiai. Taigi iš tiesų dabar gera kokybė visame kame turizmo sektoriuje yra lemiamas veiksnys ir turistai turėtų tą jausti. Jie turėtų galėti priimti sprendimus remdamiesi kokybišką informaciją. Europos komisija prieš keletą metų pateikė pasiūlymą dėl aukštos kokybės Europos turizmo prekės ženklą kabutėse. Tai būtų savanoriškas ženklas, bet galbūt jisai tikrai galėtų padėti mums kelti savo konkurencingumą ir Europos turizmas taptų patrauklesnis. Taigi tam yra tikrai labai svarbu užtikrinti turistams prieigą prie pačios naujausios informacijos, tam, kad jie galėtų žinoti viską apie tos kelionių produktus, kurie jiems yra siūlomi ir kad jie galėtų e, rinktis turėdami pakankamą informacijos. Aš pats pateiksiu pakeitimų šiek tiek, nors pats Marijos pranešimas, man atrodo, yra tikrai puikus ir aš labai tikiuosi, kad Europa e, ims į šį sektorių žvelgti giliau, nes jis yra labai svarbus. Dėkui toliau, Lingė Hebhart. Dėkoju Marija. Ačiū už puikų tekstą. Jeigu apsidarytume, pasižiūrėtume, kas vyksta Europoje, o man tą daryti labai patinka, pamatytume, kad pas mus yra didžiulis kultūrinis paveldas, daug įvairiausių tradicijų, nuostabi gamta ir mes turėtume visą tai parodyti pasauliui. Nes mums ir patiems tai yra labai svarbu. Viena iš tavo minimų sričių yra labai svarbi, būtent kokios kokybės paslaugas siūlome. Ir kiek turistai, vartotojai gali iš tiesų pasikliauti tais jiems daromais kokybės pažadais. Ir dar kalbant apie patikimumą, kolegos jau minėjo apie tai, kad e, nauji pasiūlymai, naujos internetinės platformos nebūtinai visada teikia kokybišką informaciją. Bavarijoje, Vokietijoje neseniai buvo uh, baisus gaisras, kilo baisus gaisras name, kuriame gyveno turistai, o po to buvo išsiaiškinta, kad apskritai ta, tam pastatui nebuvo išduota licencija ten įsteigti viešbutį ir tos nelaimės metu šeši žmonės netgi žuvo. Ir į tokias situacijas būtina įsigilinti, nes žmonės juk užsisakydami viešbutį ar kambarį, kur nors jie turi gal, žinoti, kad jie gali pasikliauti uh, jiems teikiama informacija turi būti tikri, kad jeigu prireiks tose pastatuose, tikrai veiks apsaugos priemonės ir bus imtasi saugumo priemonių. Todėl verta padiskutuoti apie tai. Ir paskutinis mano pastebėjimas yra dėl šiame sektoriuje dirbančių asmenų saugumo. Būtina užtikrinti, kad ir jų saugumas būtų garantuojamas, nes žinoma, paslaugų kokybė labai didelė dalimi priklauso nuo to, kaip yra elgiamasi su tais asmenimis, kurie tas paslaugas teikia. Dėkui, ponė Gephardt, o toliau Adam Zainfeld. Labai ačiū. Aš norėčiau taip pat prisijungti prie tų, kurie sako, kad turizmas yra nepakankamai įvertinamas Europoje, bent jau kai kuriuose valstybėse narėse. Tokia yra reali situacija, aš ją vertinčiau taip. Ir taip yra dėl kelių priežasčių. Bet tas mūsų bendras vardiklis yra tas, kad mes apskritai nuvertiname turizmą kaip pramonės šaką. Ta galime matyti puikiai ir Europos komisijos arba Europos parlamento darbo grupių struktūroje, kaip yra svarstoma šita tema, kiek dėmesio jai skiriama. Ši tema priklauso transporto generalinio direktorato veiklos sričiai ir aš galiu Jūs patikinti, kad tikrai transporto infrastruktūra yra labai plati. Ir ta infrastruktūra yra labai svarbi, ten dirbantis asmenys labai svarbus. Viešbučiai, viešbučiuose dirbantis asmenys, nuo jų juk priklauso turizmo e, paslaugų kokybė. Mes savo žemynę tikrai turime, aišku, charakterį, turime savo tradicijas, kultūrinį paveldą. Ir būtent dėl to turizmas yra svarbi pramonė šaka. Tai nėra vien tik tai kažkoks laisvalkio praleidimo būdas. O daug politikų dėje taip ir mato turizmą, kad tai yra vien tik tai polisio būdas. Jie į turizmo sektorių žiūri iš savo asmeninės perspektyvos, kai patys važiuoja patostogauti kur nors, bet iš tiesų turizmo sektorius yra kitoks. O dėja, daugelis politikų į šį sektorių žvelgia vien iš savo perspektyv, asmeninės perspektyvos ir neįvertina turizmo kaip pakankamai potencialios ekonomikos srities. Todėl turizmas nesuteikia tiek pridėtinės vertės, kiek galėtų. Jis neprisideda tiek daug prie BVP generavimo, kiek galėtų. kol kas kai kam atrodo, kad neverta prilyginti turizmo transporto sektoriui ar švietimo sektoriui. Ir pranešime apie šią problemą yra labai mažai užsimenama. Man atrodo, kad apie štai ką reikia padiskutuoti. Na ir dar du dalykai. Dar dvi problemos kurios egzistuoja, bet nėra pakankamai plačiai apžvelgiamos. Viena tai yra vartotojų apsauga, vartotojų, tai būtent turistų. Čia Žinoma, visi gyvename labai neramiais laikais, neramu dėl galimų teroristinių išpolių ir panašiai. Tad galbūt atėjo laikas Europos Sąjungai parengti bendrą politiką skirtą turistų apsaugai ir jų gelbėjimui, kai tam iškyla poreikis, nesvarbu, kur tie turistai būtų, jeigu įvyktų teroristinės išpolis. Na ir dar viena, vienas dalykas ką noriu paminėti, tai yra tai, kad e, užimtumas šiame sektoriuje yra labai nevienodai reglamentuojamas. Kai kuriuose valstybėse narėse labai e, skurdžiai yra reglamentuojamas darbuotojų darbas e, turizmo sektoriuje. Lenkija reglamentuoja tokį darbą, bet kitos valstybės ne. ne. Ir tai iš tiesų atneša labai daug žalos šiam, praktu, šiam sektoriui. Dėkui. Aš norėčiau du žodžius ir pati tarti. Visų pirma, sutinku su tuo, kad turizmas turėtų būti laikomas vieno iš mūsų ekonomikos ramščių, o ne vien tik tai laisvalaikio praleidimo būdų. Tačiau mes turime labai atidžiai pažvelgti į tai, ką mes galime nuveikti Europos lygių ir kas turi būti atliekama nacionaliniu lygiu. Pane Gebhardt, jūsų pastebėjimas labai svarbus, iš tiesų apsaugos priemonės, e, taisyklių įgyvendinimas, bet man atrodo, kad čia pagrindinis vaidmo tenka pačioms valstybėms narėms. Ir dar dėl vartotojų ir e, turistų apsaugos trečiosiose šalise. Mes ankstesnės kadencijos metu kaip tik turėjome vieną pranešimą dėl uh, konsulinės apsaugos išplėtimo piliečiams, ES piliečiams ir kitų šalių piliečiams trečiosiose šalyse, tačiau e, taryba visiškai tam nepritarė. Kai kurios valstybės jau pačios tą daro, pavyzdžiui, šiaurės šalis, e, bet iš esmės aš su jūsų pastaba visiškai sutinku. O dabar suteiksiu žodį Izabelai Demonte, kuri yra transporto komiteto e, pranešėja mūsų nuomonės. Ačiū pirmininkė, ačiū pranešėjai, ačiū visiems komiteto nariams, visiems už tai, kas prisidėjo rengiant pranešimą ir dalyvavo diskusijose, nes ši tema tikrai labai svarbi. Kaip jau sakėme, tai yra trečias pagal dydį ekonomikos sektorius Europos Sąjungoje. Dėkuoju taip pat ir už nuomonę ir, ir e, vis tik tai apie tą turizmą nėra diskutuojama pakankamai, nors pats sektorius yra labai platus. Ir Mes jau girdėjome, kad maždaug 140 įvairiausių turizmo rūšių. Šis sektorius yra labai unikalus tuo. Ir todėl labai sunku nustatyti e, konkrečią bendrą politiką tokiam įvairiam sektoriui, kuris dar be to nuolat kinta. Todėl noriu padėkoti pranešėjai už jos pakeitimus, jos pasiūlymus rengiant nuomonę. Taip pat apie tai, kad jie kalba apie įvairiausius e, šios temos aspektus, apie energetikos panaudojimą, apie tai, kad jį kalba apie, e, dėkoju už tai, kad jį kalba apie atsakingą turizmą ir panašiai. Dar porą dalykų noriu pabrėžti, tai yra kokybė, vienas iš tokių dalykų, taip pat patikimumas. Ir taip pat aš manau, kad mes turime ieškoti būdų, kaip palaikyti, paremti šį sektorių, nes jis taip pat išgyvena krizę. Tai ypatingai jaučia e, mažas ir vidutinės įmonės, taip pat e, moteris ir jaunuoliai dirbantis tame sektoriuje. Ir dar vienas dalykas. Pranešime yra kalbama apie įvairias kitas temas. Aš manau, kad e, ekonominės naštos pasidalyjimas yra taip pat labai svarbi tema. Ir mes turėtume ir toliau stengtis būti tais, kurie teikia aukštos kokybės turizmo paslaugas už prieinamą kainą. Todėl, manau, reikėtų atnaujinti reglamentą, kuris reglamentuoja darbuotojų dirbančių turizmo sektorėje kvalifikaciją. Aišku, yra kai, kurios, kai kurie dalykai kuriuos nelabai galime reglamentuoti europinių lygių, bet profesinę kvalifikaciją reglamentuoti galime. Ir tai yra labai svarbu ypatingai tradicinėms e, turizmo formoms. Tokiu būdu e, pabrėžtume, e, kiek, kiek mums svarbus turizmas, nes mes dabar turime konkuruoti pasaulinėje rinkoje ir turime iš tiesų išnaudoti visas esamas galimybės, tam, kad neprarastume tų galimybių ir ateityje. Taigi turime uh, visi dirbti labai profesionaliai, vertindami turizmą ir paremdami jį, nes tai yra labai svarbus ES ekonomikos sektorius. Dėkoju pranešėjai. Transporto komitete ir dabar galvoju, ar ponia Grapinė, gal norėtumėt pasisakyti? Ačiū, pirmininkė, noriu padėkoti šešėliniams pranešėjams, kolegoms, kurie pasisakė. Malonu matyti, kad ši nuomonė susilaukė nemažai dėmesio. Tikiuosi, kad e, parengsime europinį sprendimą šioms problemams ir dabar lauksiu tolesnės susitikimų su šešėliniais pranešėjais esu įstikinusi, kad rasime kompromisus ir įtrauksime visus pakeitimus, nes viskas, ką kolegos sakė, yra visiškai teisingai. Turime protingai elgtis ir panu, turime panaudoti visus pakeitimus. Čia nėra jokių politinių žaidimų. Reikia visą tai žvelgti ne iš politinių frakcijų, partijų perspektyvų, bet iš bendrų Europos ir šios sektoriaus interesų pusės. Mums reikia naujų priemonių propaguoti, reklamuoti turizmą, kad e, būtų daugiau augimo, daugiau darbo vietų. Tai yra e, sektorius e, susijęs su darbu, tai ne vien tik tai atostogos. Aišku, kad reikia taip pat ir plėtoti keitimas turistais. Aš esu buvusi turizmo ministre Rumunijoje ir turėjau progus pažinti su savo šalimi. Yra daug galimybių netgi neišvažiuojant į užsienį. Daugelis žmonių čia yra iš šalių, kurios turi didžiulį turizmo potencialą. Aš esu įstikinusi, kad pranešimas bus parengtas ir pranešimą pritars visi. Tikiuosi, kad pasieksime mūsų tikslų pranešimą turime įtraukti ir šio komiteto vidaus rinkos komiteto perspektyvą, ne vien tik tai transporto komiteto. Reikia turėti galvoje tai, ką sakė ir kiti. turime teikti pakankamai informacijos, kad žmonės pasitikėtų turizmo sektoriumi. Esu įstikinusi, kad mums pavyks šešėlėms pranešėjus parengti puikų pranešimą, pavyks atsižvelgti visų nuomonės. Ir šis pranešimas padės mums ir ateityje. Kartais e, priimame pranešimus, kurie mums nieko neduoda, tačiau tikrai taip nebus. Ačiū, tikiuosi, kad turizmas susilauks tinkamo dėmesio politinėje diskusijoje grafikas. Pakeitimų terminas yra birželio 24-12 valanda. Man labai ačiū, baigiame diskusiją apie turizmą, toliau perėmė prie nuomonės dėl kelių transporto priemonių išmetamųjų taršalų kiekio mažinimo. Panašiai yra uh, Roža Tun Hohenstein. Rūža, prašom, žodis jums. Ačiū pirmininkė kolegoms. Turiu pasakyti, kad gavau daugiau kaip 60 pakeitimų šiandien dėl šios nuomonės. Labai ačiū už juos. Kai kuriems aš mielai pritarsiu. Tačiau dėl kai kurių norėčiau padiskutuoti. Būtent yra daug pakeitimų virš 20, kurie išbraukia galių delegaciją komisijai. Kai kas siūlo išbraukti, tą delegavimą išbraukti, kuris yra sutiktas iki dabar. Aš nesuprantu, kodėl reikėtų atšaukti tas galės. Dirbant su dokumentais ir kalbantis su komisija, aš nesužinau, kad komisija nori išpratesti savo įgaliojimus. Yra tik viena problema pasiūlyme komisija prašo papildomų deleguotojų galių dėl, dėl e, NOX ir testavimo šaltoje temperatūroje. Tai yra dėl azoto oksidų. E, rezultatai rodo, kad padarėme klaidą, nepakankamai įvertinami azoto oksido emisijų oro kokybė, įtakos oro kokybė ir mūsų sveikatai. Yra daug naujų tyrimų ir turime juos atkreipti dėmesį, nes e, tarša ir jos pasakmės e, sveikatai yra gana ženklios. Galiu pateikti ir literatūrą apie tai. Antra, tai yra techninis klausimas ir jo nereikia politikuoti, politizuoti. Todėl aš pritariu tam, kad komisija turėtų galių imtis veiksmų šioje srityje ir aš pasakyčiau prieš pakeitimus, kurie išbraukė šios nuostatas. Taip pat yra dar du pakeitimai, kuriuose prašoma neįtraukti metano į CO2 emisijų skaičiavimą. Čia aš pasisakau už tokį pakeitimą, nors galima jį ir aptarti yra socialistų ir demokratų pakeitimas dėl va, e, kūro vartojimų matuoklių ir e, pavarų perjungimo rodik, e, rodiklių. Aš siūlau teikti pakeitimus dėl kūro matuoklių ir paprašyti komisijos pakeitimų dėl pavarų perjungimo indikatorių. Na, kūro uh, e, matuoklius galima pakeisti jau per šį terminą. E, tačiau pavarų perjungimo indikatoriai susijęs su e, automobilių sauga. Taigi, jeigu tai būtų, aš galėčiau pasiūlyti pakeitimų kompromisų. Kiti pakeitimai yra dažnai gana techniškai ir susijęs su valstybių narių kompetencija, todėl aš nesiūlau jų įtraukti. Įvyk Birželio 9 įvyks šešėlinių pranešėjų susitikimas ir tai bus proga aptarti kitus pakeitimus, po to 22 ir 29 birželio. Tiek norėjau pasakyti apie šį pranešimą. Ačiū. Uh, Ačiū pranešėjai. Dabar žodis šešėliniams pranešėjams socialistų ir demokratų frakcija, pane Anderson. Ačiū pranešėjai. Naudinga buvo išgirsti jūsų mintis įvairiais klausimais. Mes pritarėme priemonėms, kurios prisidėtų prie taršos mažinimo ir oro kokybės gerinimo, todėl su jumis visiškai, su, jums visiškai pritarėme. Mums tai atrodo, kad yra pavojus žmonių sveikatai, o duomenų vis daugėja. Ir nors ES šis reguliavimas pagerėjo, yra daug grėsmių sveikatai. Mano rinkimų apygardoje Londone ar kitur. Pavyzdžiui, nu, Oxford Street, kur yra e, e, apsipirkimo gatvė, limitai, visos ribos yra peržengamos beveik visada. Ir mes pritarėme ES veiksmams, kad būtų apibrieštos primtinos ribos e, toksiniams išmetamosiams dujoms naujų automobilių atžvilgių. Tai mūsų pakeitimai skirti tam ir tam, kad daugiau sudar, geriau sugerintų ES teisės aktus. Aš suprantu jūsų nuogastavimus dėl deleguotojų aktų nuostatų, tačiau mes norime pasakyti, kad būtent derinys tos formuluotės, kuri yra pateikta ir tų deleguotojų aktų skaičiaus. Išplečiant šias nuostatas komisijai. Būtų gerai pasikalbėti apie tai daugiau ir galbūt rasime sprendimą. Manau, kad pasiekta nemaža pažanga rengiant šią nuomonę ir mes norėtume, kad testavimas būtų vykdomas tuomet, kai automobiliai naudojami įprastai ir reikės pagalvoti apie jūsų pasiūlymus dėl mūsų pakeitimo dėl pavarų indikatorių. Ir pagalvoti, kaip įtraukti šį dalyką į šią priemonę. Kitas dalykas, mums, mes nuvastavome dėl pagrindinio Envi komiteto pranešimo, dirbame artimai su kitais pranešėjais, pranešėjais ir kitame komitetuose, tai Envi ir transporto komitetuose kad užtikrintume pozityvų poveikį maksimaliai. Tiek norėjau pasakyti dabar, tačiau žinau, kad šis pranešimas yra techniškas, tačiau jis yra labai svarbus. Ir taip pat reikėtų daugiau pasikalbėti apie metaną. Ačiū, ponė Anderson. Dabar žodis AKR šešėlim pranešėjai, ponai Daltonai. Um, Ačiū. Siekiant geresnio reglamentavimo, aš manau, kad dal, yra nemažai elementų, kurie sumažins naštą automobilių gamintojams, užtikrins daugiau lankstumo automobilių gamintojams ypatingai, kad bendro tipo transporto priemoniai pakaks vieno tikrinimo. Taip pat e, amoniako bribinės e, vertės e, degimo varikliuose irgi yra sveikintas dalykas. Taip pat metanas kaip šiltnamio efektą sukeliančios dujos Ir dabar dėl azoto dvideginio emisijų mūsų frakcijai, matyt, tai atsispindi ir mūsų pateiktuose pakeitimuose, rūpi delegi, delegiuotojų gyvendinimo aktų klausimas, vertant jį ir lygnant su baziniais teisės aktais. Mums atrodo, kad prasto, praeitos kadencijos patirtis rodo, kad jeigu norime, jog parlamentas tartų svarų žodį, esant tokiems teisės aktams reikia ko galima daugiau įdėti į bazinį teisės aktą. Būtent to mes ir siekiame, nes e, susilpnama parlamento pozicija ir kitų teisėkros institucijų vaidmuo susilpninamas, jeigu yra viskas paliekama deleguotosiams aktams. Čia ir kalbu apie politinį ir deleguotųjų akto aspektą, pažiūrėjau, dėl, dėl metano. Čia juk yra, turi būti priimamas bendras politinis sprendimas bazinėme teisės akte, o ne viskas paliekama deleguotisiems aktams. Tas pats dėl azoto dvideginio, aš manau, kad reikia aptarti, kokia čia turėtų būti numatyta ribinė vertė per bendro sprendimo prieimimo procedūrą ir įtraukti tai į bazinį teisės aktą. Ir aš manau, kad bendrai taip reiktų daryti, nes man turiu patirties dėl žūp reformos dėrybų ankstesnėje kadencijoje ir galiu pasakyti, kad uh, praėjus mėnesį, mėnesį po galtinių dėrybų mes supratome, kad daug praradome galimybių, kai komisija pradėjo siūlyti įgyvenimo deleguotosius aktus ir kad mažai ką mes galėjome padaryti. Taigi norime, kad parlamentas turėtų daugiau galių, kad būtų pripažintas mūsų vaidmuo kaip teisės aktų rengėjo vaidmuo. Reikia įtraukti tos dalykus į bazinį teisės aktą, nors galbūt jie yra gan techninio pobūdžio. Ačiū. Dabar Alde frakcijos vardu, panas Rašvo. Ačiū, ponė pirmininkė. Kita kolegė yra šešėlinė pranešėja. Ji dalyvavo balsavimuose, bet turėjo po to išeiti, nes dalyvauja Europos ir Latino Amerikos bendroje parlamentinėje asamblėjoje, taigi ji įpareigojo mane perduoti jos nuomonę ir sudalyvauti šiose diskusijose. Aš perskaitysiu Dita sveikina visų šalių įsipareigojimą toliau mažinti emisijas, kurias išskiria kelių transportas. Tai yra iššūkis, kuriam, kuriam visi pritarėme. Tačiau ji negali pritarti tam, kokia yra pasirinkta šio pasiūlymo teisinė forma. Parlamentas visuomet bando atsispirti komisijos bandymams atimti iš parlamento įgaliojimus ir viską sudėti į gyvenimo ar deleguotusius aktus. Ji mano, kad tai yra viena raudonojų gyjų, kalbant apie trilogo posėdžius ir nesupranta, kodėl komitetas pritars šio klausimo atveju, bet pasisako prieš tai kitų klausimų atveju. Dėl to ji ir pasiūlė daug pakeitimų Teisininkų lingvistų manimų tas pasiūlymas, kuris parengtas komisijos, nenumato galimybių keisti žodžio deleguo, deleguotieji aktai įprastiniais teisės aktais. Komisija numato reikalingus techninius pakeitimus tekste ir tai, ko dabar komisija iš principo net nežino, ko nori visais atvejais. Taigi dėl to jis siūlo komisijai atsimti pasiūlymą ir jį pateikti iš naujo, kai komisija bus pasirengusi inkorporuoti visus pakeitimus dėl emisijų ribinių vertių. Jeigu tas bus padaryta, tuomet ponė Dita visiškai kitaip sureaguos į tekstą. Dėkoju. Dėkoju poniu Rošfo, o dabar e, žodis galimybė pasakyti nariams, jeigu yra norinčių. Puiku. Tada žodis komisijai. Ačiū. Ačiū, ponė pirmininkė. Labas rytas. Aš komisijos vardu norėčiau padėkoti už pakeitimus, kurie buvo parengti. Ypatingai pranešėjai. Norėčiau trumpai pasakyti apie galių delegavimą. Aš gerbiau pranešėjos nuomonę, kad tai yra techninio pobūdžio klausimai. Na, o problema su oro kokybė Europoje yra labai aktuali. Ir čia reikia greitai reaguoti teisės aktų rengėjams. Jeigu komisija turėtų parengti pasiūlymą su visomis ribinėmis vertėmis, tam apie tai kalbėjo kai kurie šešėliniai pranešėjai, tam prireiktų tikrai labai daug laiko ir mes negalėtumėme greitai sureaguoti į situaciją. Taip pat norėčiau pažymėti, kad mes prašome deleguotųjų aktų, o tai reiškia, kad tokių aktų atžvilgių parlamentas irgi turės nemažai įtakos galutiniam rezultatui. Dėl to aš nemanau, kad parlamento įgaliojimai ar galios sumažėtų, jeigu komisijos pasiūlymas būtų patvirtintas toks, koks jis yra dabar. Dėkoju. Ačiū komisijai. Rūža, ar norite apibendinti diskusijas? Trumpai. Mes e, dar kelis kartus susitiksime 9, 22, 29 dienomis, e, taigi ačiū dar kartą už pastabas. Dabar tas klausimas dėl deleguotojų aktų ir įgaliojimų delegavimo komisijai. Tai nereiškia, kad mes įtakos visai neturėsime. Čia jau kalbame apie gyvybę ir sveikatą ir laikas čia yra labai svarbus faktorius, dėl to aš ir pritarčiau komisijos nuomoniai ir jos e, kreipimuisi. Ir galiausiai norėčiau padėkoti už bendradarbiavimą, ypač šešėliniams pranešėjams, Europos komisijai, mes su jie irgi puikiai bendradarbiavome, visiems sekretariato darbuotojams, patarėjams Viktorai, džiaugiuosi, kad sugrįžai, Alenovskis mano patarėjas, jam irgi norėčiau padėkoti. Ir toliau darbe turime nepamiršti, kad emisijų klausimas taip jis yra svarbus, bet ypač sveikatos kontekste, nes yra daug labai dramatiškų naujų tyrimų, kurie rodo ne, ne kažkai kokius rezultatus, taigi tikrai reikia čia daugiau dirbti šioje srityje. Ačiū. Dabar dėl darbų grafiko. Kompromisinius pakeitimus svarstysime 22-23 birželio dienomis, balsuosime IMKO komitete birželio 29 dieną. Taigi diskusijos baigiamos dėl taršalų emisijų mažinimo. Ir dabar pereisime prie pranešimo siekiant pagerintos bendros, pagerinto bendro rinkos reguliavimo. Analy yra mūsų pranešėja, prašau. Ačiū. Pone pirmininkė, mėly kolegos, balandžio mėnesį aš pristačiau darbinį dokumentą jums apie geresnį reglamentavimą ir uh, Džiaugiuosi šiandien galėdama Jums pristatyti pranešimo projektą. Norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams už jų indėlį rengiant šį dokumentą. Mes bandėme į jų nuomonę atsižvelgti kiek įmanoma. Ir atvirai kalbant, aš ir pati norėjau, kad daugiau dalykų atsispindėtų tame dokumente, bet tiesiog pritruko tam laiko ir teks pasiūlyti pakeitimų. Pats pranešimas siekia tikslo sukurti gerus, skaidrius, nuoseklius teisės aktus, siekiant testinumo, siekiant skatinti augimą ir kurti darbo vietas ir padėti atsigauti ekonomikai, o ne jai kenkti visi apie tai turime pamastyti, nes norime tokios Europos, kuri skatintų augimą, o ne jį stabdytų. Subsidiarumo principas čia yra svarbus veiksnys. Aš manau, kad parlamentas, taryba, komisija, visos trys institucijos vaidina svarbu vaidmenį, tačiau ir nacionaliniai bei regioniai parlamentai turi būti įtraukiami. Ypač čia turiuomenyje tai, kad turime labai nedaug laiko įvertinti komisijos pasiūlymui bandant įvertinti, ar yra laikomasi subsidiarumo principo, galbūt tam reiktų numatyti daugiau laiko. Ir taip pat e, čia galima raudonosios kortelės procedūra, kuri suteikia galimybę atmesti komisijos pasiūlymus. Jeigu nėra laikomasi subsidiarumo principo. Reikalingos praktinės priemonės jų čia yra pasiūlyta, kad galėtumėme siekti geresnio reglamentavimo. Daug kalbame ir ponas Timmermans daug apie tai kalbėjo. Taigi tikrai labai svarbu, kad poveikio vertinimas būtų toksai gyvas dokumentas, o ne užantspauduotas visiems laikams. Turi būti numatytas procesas keisti dokumentą ir neįsivelti biurokratiją, taip pat reikalingi įrodymai, moksliniai rezultatai, mokslininkų nuomonė ir patarimai. Taigi aš manau, kad vertinant poveikio vertinimo dokumentus reikalinga tokia priežiūros valdyba, kurioje būtų visų trijų institucijų atstovų. Ir taip pat nepriklausomų ekspertų. Panešimo projekte taip pat kalbam apie tai, kad reikia, reikia atviresnės, išsamesnės konsultavimuose su suinteresuotais asmenėmis procedūros, reikia įtraukti į procesą kiek daugiau įvairesnių žmonių, išklausyti jų nuomonės. Dėl to labai svarbu, kad jiems būtų suteikiama galimybė išsakyti nuomonę. Ir aš manau, kad pranešimai turi būti aptariami suinteresuotų asmenų forumuose, elektroniniu būdu, taip pat kyla ir dabar veikiančių taisyklių gyvenimo problemų. Kai kurios valstybės narės nebendradarbiauja čia taip gerai ir mano šalis Belgija viena iš jų, taigi mes turime savo šalis paraginti daugiau dirbti. Komisija privalo stebėti įgyvendinimą ir spręsti problemas, jeigu jos iškyla. Aš manau, kad komisija turi čia daugiau dėti pastangų, galbūt taikyti žanksinio perspėjimo sistemą. Tokiu būdu būtų galima išvelgti problemas ir jas išspręsti, kuo galima greičiau. Ir tos valstybės narės, kurios negyvendina taisyklių tinkamai arba taip, kaip privaloma, su jomis reikia irgi atitinkamai elgtis ir ypatingai norėčiau atkreipti dėmesį į tuos pažeidimus, kurie labai svarbus ekonominė prasme. Na ir dar, aš manau, kad šiame pranešime kalbama apie reguliavimo proceso galutinę stadiją, tai yra reglamentų peržiūrą ir tikrinimą. Turime peržiūrėti visus veikiančius teisės aktus, kad suprastumėme, ar tikrai jie leidžia siekti to tikslo, kuriam jie buvo parengti ir ar jie vis dar yra būtini. Nes labai dažnai visų taisyklių bendri kaštai yra labai sudėtingas, didžiulis svoris MVI ir nebūtinai jie prisideda prie bendros rinkos geresnio funkcionavimo. Taigi tiek E, apie, tie, apie tai aš kalbu pranešimo projekte ir aš mielai išklausyčiau jūsų nuomonės arba lauksiu jūsų pakeitimų. Nežinau, koks yra pakeitimų patikimo terminas, bet gal sekretariatas man čia padės. Thank you very much. Nine. Dėkuoju. 9 birželio yra laiko terminas. Dėkuoju pranešiai. Taip, laiko terminas yra birželio 9. O dabar aš kalbėsiu apie tai šešėlės pranešėjos ampluo. Noriu pasveikinti parengtą pranešimą, jis tikrai puikus, labai platus. Ir iš tiesų tiesa, kad mums teks bendra atsakomybė užtikrinti geresnį reglamentavimą ir sukurti pridėtinę vertę ES lygių. Jūs minėjote komisijos pirmininko pavaduotoją Timmermaną. Jisai sako, kad reikia daug dėmesio skirti svarbiausiams dalykams ir truputį mažiau, mažiau svarbiems. Čia mes kalbame ne apie tai, kad reikia sumenkinti teisės, bet suma, apie tai, kad sum, reikia sumažinti biurokratiją. Manau, kad svarbu yra tai, kad mes savo teisės aktus, kurie be abejo būna kompromisiniai, kad jie būtų pritaikomi praktikoje. Kartais tie kompromisai tampa tokie nesuprantami, kad labai sunku juos įgyveninti tikrame gyvenime. Ir, o kaip tik tai ir turi būti mūsų tikslas, kaip jūs ir sakote. Man šiek tiek trūksta paminėjimo šva pranešimo apie bendros rinkos reglamentavimą. Rimko nuomonės taip pat galima būtų jas paminėti. Dėl raudonosios kortelės man nelabai patinka šitas principas. Man atrodo, kad parlamentas neturėtų vetuoti dalykų, mes turėtume kalbėtis, dalyvauti dialoge, nes Lisabono sutartis kaip tik mums suteikia tam visiškas pilnas galimybės. Lisabono sutartis suteikia ir nacionaliniams parlamentams daugiau teisių formuojant ES teisę ir mes turėtume tą dialogą kaip tik sustiprinti ir eksantį dialogus, ypač uh, kai yra deramasi dėl direktyvų, kurios paskui tiesiogiai atsidūrė nacionaliniuose parlamentuose. Ir taip pat turime stiprinti bendradarbiavimą tarpusavyje. Mano nuomonė yra labai konstruktyvu, jei nacionaliniai parlamentai nėra labai konstruktyvu, jeigu nacionaliniai parlamentai E, dalyvautų teisės aktų formavime vien tik tai tikrindami, ar yra gerai taikomas subsidarumo principas. Ne, aš manau, kad jie turi dalyvauti dar aktyviau. Toliau dėl poveikio vertinimo, taip iš tiesų labai tai yra svarbu. Reikia atsižvelgti ir vertinti, kiek skaitmeninimas yra reikalingas ir aišku, mūsų sprendimai turi būti e, aktualūs ir realūs ateityje. Iš tiesų, skaitminė revoliucija vyksta sparčiau negu kad polici, politikos raida. Jūs ir mes visi nuolat šnekame apie konkurencingumą. Aš sutinku iš principos tuo dalyku, gal tiesiog formuluotis reikėtų peržiūrėti. Ir taip, kad tikslas yra naujos darbo vietos ir pagalba piliečiams. Konkurencingumas yra priemonė labiau. Uh, bet čia vėlgi yra e, kalbinis galbūt dalykas. Taip pat apie gyvą dokumentą, kur kalbate, kad jis yra ne, nekintantis. Čia irgi gal kalbinis dalykas, tiesiog turi būti aišku, kad gyvas dokumentas reiškia, kad jis yra kintantis, bet tai nereiškia e, ištestos labai ilgos procedūros. Ne, tai turėtų reikšti tai, kad teisėkuros procedūra turi būti tiesiog efektyvi. Toliau dėl dešimto punkto, kad būtų galima užblokuoti arba sustabdyti teisės akto kūrimą, aš nelabai norėčiau tam pritarti. Man netrodo, kad mes turėtume menkinti ar mažinti Europos Sąjungos institucijų vaidmens. Mes turėtume tiesiog gerinti savo darbo metodus, bet ne atiminėti vieni iš kitų mm, įgaliojimų, ypač iš tų įstaigų, kurios e, nėra tiesioginės institucijos. Toliau įgyvendinimas. Taip, viskas čia puiku. Galėtume galbūt dar paminėti ES SWIPS. ES interneto svetainės tai yra iš tiesų labai svarbu e, sekti, kaip reali situacija yra atspindima interneto svetainėse. Ir manau, čia mes galime paminėti visas tas priemonės internete, kurios e, yra e, skirtos piliečiams ir nacionaliniams institucijoms, kur yra aiškinama bendrojo rinkos funkcionavimas. Toliau vidaus rinkos informacinės, informacinė sistema ir kitos priemonės, jos padeda valstybėms narėms bendrauti e, internetinėje erdvėje. Ir taip pat dėl alternatyvaus ginčių sprendimo mechanizmo ir internetinio ginčių sprendimo mechanizmo. Jie taip pat yra būdai, išvengti įprastinės teismų procedūros. Tai yra priemonės įmonėms ir piliečiams, kurios galėtų taip pat paspartinti teisės aktų gyventinimą. Toliau dėl perkelimo, man atrodo, kad problema yra ne skaičiai, bet apie tai, kad e, problema yra ta, kad taip, teisės aktas gali būti perkeliamas, bet kaip jis po to yra įgyvendinamas, kaip išmatuoti tą įgyvendinimo mastą. Todėl, manau, svarbu pažiūrėti ir į rodiklius, kurie galėtų mums parodyti, kiek yra įgyvendinami perkelti teisės aktai. Ir Europos semestras čia irgi galintis tam pasitarnauti ir čia mes turėtume tikrai um, būti labai tvirti ir reikalauti, kad Europos semestras būtų įgyvendinamas pilnai. Iš tikrųjų, Aš sutinku dar su tuo, ką jūs sakote, kad e, bendros rinkos nauda turi būti juntama visiems. Ir dėl iš ankstinių perspėjimo sistemos sutinku su tuo principu, iš esmės tik reikia gal jį labiau paplėtoti. Toliau dėl pažeidimo procedūros, e, kaip komisija tą procedūrą naudoja, ji turėtų tą daryti netaikydama dvigubų standartų. Ir aš manau, kad e, žingsnis at link e, Europos teisingumo teismo procedūrų, pagreitintų procedūrų. Tai galėtų taip pat pasitarnauti ir padėtų mums problemas spręsti greičiau negu kad pažydimų procedūra. Toliau ekspost dalykai, aš atsiprašau, jau pati savo suteikiau labai daug laiko. Na, aš manau, kad mums reikėtų į pranešimą įtraukti į priekybos komercinį testą ir mažų ir vidutinių įmonių veiklos vertinimo testus. Toliau dėl e, saulėlydžio nuostatos įtraukimo. Taip aš sutinku, kad tai yra labai svarbus principas, bet negalima, kad jis būtų atskirtas nuo realybės, kažkoks abstraktus, nes kitaip bus labai blogai, jeigu žinosime, kad yra teisės aktas, bet jeigu jis nėra iki galo gyvenamas, nebus aišku, kuo jį pakeisti. Uh, Ir aš laukiu tolesnio bendradarbiavimo ir su jumis ir su kitais šešėliniais pranešėjais, nes pranešimas tikrai yra pačiu laiku. Dabar, kai komisija irgi svarsto refit paketą ir siekia geresnio reglamentavimo. Dėkuoju. Ir aš dabar jau vėl perinu į pirmininkės ampluą ir suteiksiu žodį SND šešėliniai pranešėjai Kristel Šaldmose. Dėkuoju. Norėčiau padėkoti pranešėjai Pranešimo projektas yra labai geras, jis geresnis negu darbinis dokumentas, kurį matėme anksčiau. Džiaugiuosi, kad į daugelį mūsų prieštaravimų buvo atsižvelgta, jie dabar matosi ir tekste. Ir turiu bendro pobūdžio pastabų, o kitos mano pastabos yra konkretesnės. Visų pirma, nemanau, kad yra prieštaraujančių apskritai tam, kad reikia gerinti teisės aktus reglamentuojančius bendrąją rinką. Tačiau mes turėtume vengti tokios pozicijos, kad geresnis reglamentavimas reikštų iš vis jokių teisės aktų nebuvimą. Tai nėra teisingas požiūris. Tikrai geriausias sprendimas nėra iš vis nereglamentuoti. Dėl subsidarumo raudonosios kortelės klausimo aš sutinku iš dalies su penktuoju punktu. Manau, tik reikėtų pratesti e, laiko terminus nacionaliniams parlamentams. Jie turėtų turėti teisę ne parodyti raudoną kortelę iš karto, o geltoną kortelę. Per, ją, per tą procedūrą jie galėtų išreikšti savo prieštaravimą. Ir e, Lisabono sutartis man atrodo, puikiai numato tokią galimybę, geltonų raudonų kortelių tiesiog laiko terminai turėtų būti išplėsti. Septintasis punktas. Taip. Sutinku, kad bendrosios rinkos teisės aktai turėtų garantuoti konkurencingumą ir panašiai, tačiau mes čia turime taip pat dar aiškiai pasakyti, kad reikia ginti vartotojus ir darbuotojus. Taigi aš pateiksiu panašų pakeitimą. Toliau dėl devinto punkto dėl gyvo dokumento. Taip, iš tiesų, dokumentas turi būti gyvas, bet kaip ponė Bild sakė, tai neturėtų reikšti, kad e, teisėkuros procedūrą galėtume dar labiau pratesti, nes jie taip jau yra pakankamai ilga. Ir jeigu e, kiekvieną kartą pateikus pasiūlymą dėl teisės akto pakeitimo reikės pažiūrėti visą teisės aktą, tai reikšta procedūra tikrai labai išsitęs. Reikėtų nustatyti procedūrą, pagal kurią pateikus pasiūlymą keisti teisės aktą, pakaktų peržiūrėti tik tai e, dokumento dalį. Toliau dėl kontroliuojančios institucijos, kuri galėtų peržiūrėti pasiūlymus ir užkirsti jiems kelią, jeigu to reikėtų. Aš nemanau, kad tai būtų gerai. Žinoma, reikia peržiūrėti, kokį poveikį turi teisės aktai, bet aš tikrai nesutinku su tuo, kad kažkas ne iš politikos srities turėtų turėti teisę peržiūrėti politinius pasiūlymus ir užkirsti jiems kelią. Toliau dėl kitų procedūrų E, jūsų pasiūlymas bus tinkamas, jeigu tai nereikš, kad teisėkros procedūra išsitęs, turiuomenyje naujų pasiūlymų pateikimą ir jų vertinimą. Vėlgi pasakysiu, kad svarbiausia yra vertinti ne e, pasiūlymo tinkamumą ir kad tą darytų ne politikai, bet e, reikia vertinti, kokį poveikį tas pasiūlymas turėtų. darbinėme pranešime 18 straipsnėje yra kalbama apie e, mažų ir vidutinių įmonių apsaugą. Na taip, kai mes rengėme teisės aktą, reikia nepamiršti, kad e, bus valstybių narių norinčių prisidėti prie teisės aktų rengimo. Bet nemanau, kad reikėtų sakyti, kad jeigu yra formuluojama direktyva e, ir nacionalinės e, valstybės nori pridėti kažką, praplėsti tą direktyvą, tai kad joms reikėtų neleisti. Ne, aš tiesiog manau, kad turėtų būti aiškiai nurodyta, kas yra direktyvos dalis, o ką papildomai pridėjo valstybės narės turbūt iš manęs būtų tiek, darbų su pakeitimu pateiksiu, bet manau, kad galime juos aptarti ir šešėlinių pranešėjų sustikime. Ir džiaugiuosi, kad čia siūloma tikrai gerų sprendimų ir dar geresnių sprendimų rasime visi kartu, kad mes užtikrintume geresnį reglamentavimo procesą, niekam nepakengdami, tuo labiau nepakengdami vartotojams ir darbuotojams. Ačiū. Dabar Ula Tornes, Aldė Šešėlinė pranešėja. Labai ačiū. Dėkuoju pranešėjai labai gerą, konstruktyvų pranešimo projektą. Kaip jau buvo kalbėta per pradinę diskusiją balandžio mėnesį, labai pritariu pagrindiniai pranešimo linijai. Ir čia yra labai daug svarbių elementų. Ypač tos dalis, kurios skirtos poveikio vertinimo, vertinimo konsultacijų procesui ir įgyvendinimui. Šios rytis nusipelno ypatingo dėmesio, kad pagerintume bendrosios rinkos reglamento veikimą. Taip pat man patinka tai, kad pranešė pabrėžė bendrosios rinkos svarbą, stiprinant darbo vietų kūrimą, augimą. Kaip įsivaizduoju, tai turėtų būti mūsų pirmasis prioritetas šiuo metu ir tai, man atrodo, yra susijęs su Europos konkurencingumu ir džiaugiuosi, kad tai paminėta ir pranešimo projekte. Kaip sakiau, pranešimas labai geras, tačiau aš pateiksiu pakeitimų, pakei, pakeitimų pateikiu pridėti, kad pagerintume kai kurios aspektus. Pavyzdžiui, norėčiau apibriežti e, suinteresuotų pusę forumo minimumo 14 dalyje apibriežti. E, man atrodo, kad Timemraso pasiūlymuose kaip dėl refit yra yra pasiūlymų dėl suinteresuotojų subjektų platformos ir todėl tai reikėtų čia šiek tiek detaliau išsakyti, koks tokio forumo tikslas būtų. Dar vienas dalykas, kokį siūlyčiau, tai yra fiksuotų įgyvendinimo datų numatymą. Čia kalbama apie praktinės problemas, todėl dvi metinės įgyvendinimo datos, fiksuotos datos galbūt pagerintų įgyvenimo proceso valstybės narise, tačiau dar detaliau pateiksiu detalesnių pakeitimų. Taip pat džiaugiuosi, kad kalbame apie tą paauksavimo aspektą ir subsidirumo principo iškelimas taip pat yra labai gerai. Ir vėlgi norėčiau padėkoti pranešėjai už puikų pranešimo projektą ir lauksiu tolesnių diskusijų tarp mūsų ir kitų kolegų. Labai ačiū, Ula. Kadangi kitų frakcijų šiandien pranešėjų nėra, dabar gali kiti pasisakyti. Ar kas nors norėtų kalbėti? Gerai. Analy, prašom rezumuoti diskusiją. Ačiū. Visiems noriu padėkoti už pastabas. Palauksime iki birželio 9, tai yra terminas pakeitimams ir po to surenksiu, kaip galim greičiau, pirmąjį šešėlinių pranešėjų posėdį. Nežinau, kaip čia pasakyti angliškai, kad galėsime toliau rengti pranešimą. Ačiū, toliau grafikas pakeitimų svarstymas birželio 29 dieną, kompromisinių pakeitimų svarstymas 15 Liepos ir 16 Liepos balsavimas INKO komitete. Labai ačiū. Toliau. Pereiname prie nuomonės e, dėl galimybės ES geografinės nuorodos apsaugą taikyti ir nežemės ūkio produktams. Tai yra iniciatyvos pranešimas, pagrindinis komitetas yra jūrių komitetas, o mūsų pranešėjas yra Nikola Dantį, tačiau e, Jūri pranešė, pranešė yra taip pat Imko narė, taigi pirmiausia žodis Nikolai Dantį. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti visiems kolegus, kolegams pateikusiems įvairius pakeitimus. Manau, kad dauguma jų vertinami pozityviai, nes iš esmės jie nemenkai pagerina mano pranešimą. Dėkoju Jums už tai, nes manau, kad turinčios pakeitimus mums mes galėsime parengti pranešimą. Jūri komiteto pranešimai, kurį rengia Viržinį Roziją. Ir ta mūsų nuomonė galės sukurti nežemės ūkio produktų geografinės nuorodos apsauga, apsaugos sistemą. Ir šių pakeitimų pagrindų per atimiausias kelias dienas pasistengsiu parengti kompromisinių pakeitimų, atsižvelgdamas įvairius pateiktus pakeitimus, jų esmę tačiau šiandien norėčiau pakalbėti apie keletą aspektų, keletą pakeitimų, siekiant pasiaiškinti situaciją. Ypač norėčiau aptarti 18 pakeitimą, kurį pateikė šešėlinis EPP pranešėjas ir pono Dejongo išguoja e pakeitimą čia kalbame, čia, kad ši sistema turi būti savanoriška. Iš karto noriu patikslinti, kad ta sistema yra savanoriška ir jokių būdų neįpareigoja geografinio nuorodų be ypatingo aprašymo iš gamintojo pusės taikyti ją. Ja. Taip yra su žemės ūkio produktais. Geografinės nuorodos jų paprašo gamintojai kartais vietos gamintojų asociacijos. Ir tai yra konkrečiams teritorijoms rūpimi dalykai priklauso nuo konkretaus konteksto. Nes prašoma apsaugai specialiam produktui, tai nebūtinai visi kiti turi laikytis tokio paties metodo. Taigi tokia yra situacija, kaip prašoma, geografinės nuorodos apsaugos. Man atrodo, kad standartai taisyklės e, skirtos šitiems produktams yra visiškai aiškios. Ir tiesiog norėčiau pasakyti, kad tai nėra privalomas kažkoks sertifikavimas. Tai yra papildoma galimybė konkretiems gamintojams sustiprinti jų produktų apsaugą, panaudojant geografinę nuorodą. Toliau toks patikslimas. Taigi toliau labai Priimu daugumą pakeitimų, manau, kad jie papildo pranešimą, tačiau yra keletas dar pakeitimų, kuriuos norėčiau paminėti atskirai pono Daltono pakeitimas. Jis neįsivaizduoja, kokį pozityvų poveikį ši sistema galėtų duoti. Na, aš manau, kad ši sistema tikrai padės gamintojams, kodėl net e, turime aukštos kokybės gamintojų kai kuriuose srityse. Todėl šiam pakeitimui nepritarčiau. Pono Daltono ir pono Strebesijus pakeitimas, kur prašoma dar toliau analizuoti kokia būtų nauda išlaidų prasme ir kainų prasme. Noriu priminti visiems, kad šis pasiūlymas yra ilgos analizės ir viešų konsultacijų rezultatas. Iš 27 valstybių narių buvo pateikta 136 atsiliepimai. 29 buvo iš Junktinės karalystės, 28 iš Prancūzijos, 27 iš Italijos. Čia savo komentaras skiriu ponui Daltonui. Taigi, pažiūrėjau, Junktinės karalystės atsiliepimai rodo, kad daugumai žmonių atrodo, kad tai yra pozityvus pasiūlymas. Ir tikimės, kad jis e, taps teisėje, kurios pasiūlymų per keletą metų, tačiau dabar galime jau pasakyti, kad e, atsižvelgiant į viešasias konsultacijas, šis pasiūlymas vertinamas pozityviai. Ir toliau ponios Trebezijus pakeitimas, kuriuo siekiame riboti šią sistemą nacionalių lygmenių. Na, mes, teikdami šią pasiūlymą, norime didesnių garantijų gamintojams. Ir todėl nepritartume tokiam pasiūlymui. Bent jau aš kaip pranešėjas nepritarčiau tokiam pakeitimui. Na, kai dėl kitų pakeitimų, tai manau, kad galima bus pabandyti juos inkorporuoti į kompromisinius pakeitimus ir prašau šiandien pranešėjų susirinkti Bruselėje birželio 16 dieną, e, aptarti kompromisinius pakeitimus, e, ieškoti bendro sutarimo tarp frakcijų, birželio būtų galima balsuoti dėl nuomonės projekto ir po to ją pateikti viržiniai, kuri ją pristatys jūri komitetui. Ačiū pranešėjai. Toliau ponas Pospišil, EPP, šešėlis pranešėjas. Předsedající, dovolte mi několik vět. Já chci říci. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu išsakyti keletą minčių. Aš manau, kad pranešėjas puikiai padirbėjo ir aš tikrai nuoširdžiai tuo tikiu. Kaip šešėlis pranešėjas EPP frakcijos vardu tikrai turiu pritarti viskam, ką jisai pasakė. Aš nemanau, kad reikia ieškoti kažkokiu tai specialių teisinių struktūrų, kalbant apie tai, kaip geografinė nuorodų apsauga veikia žemės ūkio produkcijai ir tiesiog paversti tai analogu ir ne žemės ūkio produkcijai. Tai yra pagrindinė mintis ir pranešėjas pats tai akcentavo. Aš siūliau pakeitimą dėl laisvanoriškumo Man atrodo, tai buvo ir taip akivaizdu, bet norėčiau pabrėžti, kad tai yra, turi būti laisvanoriškas gamintojų sprendimas, priimamas nacionaliniu lygmeniu, būtent ar jie nusprendžia, kai jie nusprendžia užregistruoti geografinę nuorodą, ir tada nacionalinės institucijos sprendimas jau užfiksuojamas europiniu lygmeniu. Dėl to aš pasisakau už tai, kad būtų europinis registras išplėčiamas ir ten įtraukiami ir nežemės ūkio produktai į tą bendrąją, bendrąjį registrą, kur kol kas yra tik žemės ūkio produkcija. Aš manau, toks būtų racionalus ir pranešėjo e, siūlomas e, sprendimas. Ir aš pasisakysiu už pranešėjo nuomonę. Čia pagrindinė mintis yra išplėsti geografinių nuorodų sistemą pritaikyti ir nežemės ūkio produkcijai. Nemanau, kad čia reiktų kurti naują, teisinį, naują teisinę struktūrą. Pakanka egzistuojančios, taigi dėkoju pranešėjai ir manau, kad mūsų nuomonės labai sutampa dėl šio teisės akto komisijos pasiūlymo. Ačiū dabar žodis ponui Rošfor, Alde frakcijos vardu. Ačiū ponė pirmininkė ir norėčiau pasveikinti ir padėkoti Nikola nes tekstas tikrai labai geras. Tekste yra matoma iški pragmatiška vizija. Ir taip pat aš manau, kad tas siekis turi būti laisvanoriškas ir ambicingas, kalbant apie tai, ką mes norime šioje srityje nuveikti. Taigi aš čia siūliau, siūlau kelis pakeitimus ir manau, kad Nikola pavyks juos įtraukti į tekstą ir norėčiau dar trumpai šį beitą pakomentuoti kalbant apie dabartinę europinę sistemą, ji labai susiskaldžiusi ir yra nepakankama, nes reikia išlaikant tą pragmatišką požiūrį, kurti tokią geografinių nuorodų sistemą, kuri būtų vieninga, suprantama, kuri būtų pripažįstama įvairiose ES valstybėse narėse tos kilmės nuorodos būtų pripažįstamos. Taigi mums reikia imtis veiksmų kokybei gerinti ir aš manau, kad ES pasaulinėje rinkoje turi teikti aukščiausios kokybės produktus. Tai yra mums pats svarbiausias dalykas ir geografinės nuorodos irgi yra galimybė sužaisti tą kokybės kortą ir kalbėti apie aukštos kokybės ir žemės ūkio produkciją ir ne žemės ūkio produkciją ir tokiu būdu sustiprinti tą elementą. Dar vienas dalykas, ko nereiktų vertinti kaip prote protekcionizmo apraiškos ar galvoti apie tai, kad čia tik mes europiečiai turime apie tai galvoti. Tai yra paslaugos trečiųjų šalių rinkose, kad gamintojai, ES gamintojai galėtų dirbti ir už ES ribų ir būtent akcentuoti tą geografinės nuorodos aspektą. Tai yra labai svarbu, kalbant apie eksportą. Ir dar labai trumpai apie MVI. Mažos vidinės įmonės tikrai puikiai naudojasi šią sistemą ir jos didžiausi naudos, ga, ga, naudos gavėjai šioje sistemoje, būtent e, jų labui mes ir dirbame. Ir dėl to tie formalumai neturėtų būti per dėm sudėtingi. Jie turi būti paprasti, harmoningi, nesukuriantys didelės naštos MVI. Ir taip pat, e, žvelgiant į tai, kas buvo pasakyta, dabar gamintojų asociacijos grupės e, savivaldybės konsulatai turėtų reikalauti tokių geografinių nuorodų, kalbant apie ne žemės ūkio produkciją, kaip ir apie žemės ūkio produkciją. Ir taip pat manau, kad čia šioje srityje visuomet labai svarbu, kad būtų teikiama reikiama informacija vartotojams, kad vartotojai žinotų, ką reiškia tos geografinės nuorodos. Nes šiandien yra nemažai sumaišties, nes kalbame apie prekybos ženklus, kalbame apie, apie prekės ženklus, kalbame apie geografinės nuorodas, kalbame apie dalykus, kurie iš, iš Italijos, kurie pagaminti Italijoje. Taigi mes turime labai aiškiai parodyti, kokia informacija, aiškiai teikti informaciją vartotojams, kad vartotojai labai puikiai atpažintų, kas yra geografinė nuoroda, kuri sukuria komercinę vertę, bet tai nėra įmonės ženklas, tai nėra prekės ženklas. Taigi, dar kartą dėkoju Nikola Dantį ir norėčiau dar priminti, kad tikrai visuomet esu pasirengęs dirbti kartu su pranešėjų rengiant kompromisinius pakeitimus. Dėkoju. Dėkoju Roberto Rošforui. Dabar žodis Viržinį Rozier. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, kadangi esu pagrindinė pranešėja Jūri komitete, norėčiau padėkoti Nikole už kokybišką darbą, kokybišką nuomonę ir puikų bendradarbiavimą šiame darbe. Tikiuosi, kad tas bendradarbiavimas atspindės ir balsuojant IMKO bei jūri komitetuose. Taip pat norėčiau padėkoti kolegoms, ar tai būtų šio komiteto ar kito komiteto kolegos, kurie dalyvauja šiame darbe. Ir mes visi pritarėme tam, kad vietos produkcijos, ekspertinių žinių vertė yra labai svarbi, kalbant apie vartotojų susiekamumą ir panašiai, tai yra taip pat priemonė skatinti ekonominį augimą. Ir dėkoju Nikolia už pateiktus paaiškinimus. Jie labai sveikintini, turime priminti, kad tai yra laisvanoriška priemonė, nes tai yra ta priemonė, kuri turėtų pirmiausia tarnauti MVI. Taigi, kad mažos vidutinės įmonės galėtų uždėti papildomą vertę savo produkcijai. E, kalbame ir apie e, žemės ūkio produkciją ir nežemės ūkio produktus ir, kaip sakė Roberas Rošpo, tai reiškia kokybę. Geografinė nuoroda pirmiausia reiškia aukštą kokybę, leidžianti už, už, užkariauti eksporto rinkas žemės ūkio srityje ir ne, ne žemės ūkio srityje. Ir, ir mm, ta pati sistema turi būti taikoma ir ne žemės ūkio produkcijai. E, buvo kalbama apie tai, kad reikėjo tyrimų ir, ir, ir panašiai. Aš norėčiau priminti tą darbą, kurį atlieka komisija. 2013 metais buvo pasiūlyti tam tikri variantai, pateiktos rekomendacijos dėl to, kaip reiktų teikti informaciją. Ta informacija mums irgi yra labai naudinga ir mes viešas konsultacijas e, renksime atsižvelgiant į šios pasiūlymus įtrauksime ir įmonės e, į tą konsultacijų procesą. Kai kurie prancūzijos kolegos. Jiems norėčiau irgi priminti, kad e, nacionaliniu lygmeniu, pavyzdžiui, Prancūzijos vyriausybė paskelbė nesniai naują tekstą, kur kalbama apie geografinių nuorodų apsaugą Prancūzijoje, taigi vyks, vyksta darbas nacionaliniu lygmeniu, tai čia jau kaip ir viskas padaryta Prancūzijoje, bet manau, kad ir kitose Europos šalyse bus rasti sprendimai, nes e, europinės tokių teisės aktų ir sistemų harmonizavimas yra labai svarbus, siekiant geresnės apsaugos visoje Europoje ir neapsunkinant formalumais e, mažų vidutinių įmonių bendrai visų įmonių ir ypatingai MVI. Tas padaryta žemės ūkio srityje. Ir kaip buvo kalbėta, egzistuoja ir prekės ženklai, ir geografinės nuorodos. Taigi čia reikia, aišku, teikti daugiau informacijos apie, apie tai. Taigi dėkoju, dėkoju Nikole už kokybišką darbą ir puikų bendradarbiavimą šiame darbe. Ačiū. Valerijai. Dabar žodis, atsiprašau, atsiprašau dėkoju Viržinį, dabar žodis Valerijai iš komisijos. Ar jūs norite pasakyti? Prašau. Dėkoju, mes Valerijai ir aš sekame šį darbą labai atidžiai, aš daug nekalbėsiu, norėčiau padėkoti visiems už labai vertingus pasisakymus ir ypatingai pranešėjai už puikiai atliktą svarbų darbą. Aš manau, kad pagrindiniai bruožai buvo jau minėti, tai yra laisvanoriškumas, tai yra priemonė, kuri siūloma tiems, kurie nori ją pasinaudoti, kalba eina apie kokybę, kalba eina apie vartotojus, jų informavimą ir tai turi būti veiksminga, nesudėtinga sistema, kuri būtų naudinga MVI ir mažesnėms įmonėms. Dėl to mes e, labai laukiame galutinio diskusijų rezultato, taip pat ir darbo kitose komitetuose ir manome, kad tas pranešimas bus labai svarbus tolesniam komisijos darbui šioje srityje. Jau buvo minėta, kad mes paskelbėme prieš keletą dienų viešų konsultacijų rezultatus, tokį, tokias, tokią apibendrinančią ataskaitą, kurie jūs galite irgi pasinaudoti ir susipažinti. Dėkoju poniai Rozier už pateiktą informaciją, būtent, kad pro, pro, procesas Prancūzijoje jau užbaigtas, nes tai yra dar vienas elementas, kurį atidžiai stebėsime, būtent kokia yra praktinė patirtis įvairiose šalyse sukaupta ir tada mes galėsime jau dirbti ties tolesniais etapais. Taigi procesas vis dar vyksta ir esame pasirengę dalyvauti konsulta... E, diskusijose ir prisidėti prie to e, proceso. Dėkoju komisijai, matau, kad panas Valtas iš žaliųjų frakcijos šešėlinės pranešėjas atvyko, mes labai efektyviai dirbome, tai šiek tiek užbėgome į priekį. Žodis jums. Ačiū. Aš labai trumpai. Norėčiau pirmiausia padėkoti pranešėjui. Mūsų komitetas nėra vien tik tai atsakingas už bendrąją rinką, mes esame atsakingi ir už vartotojų teisų apsaugą, taigi turime tai irgi pabrėžti. Geografinės nuorodos yra labai svarbu, kalbant ir apie skaidrumą, jos padeda vartotojui rinktis svarbu, kad jie gautų pakankamą informaciją. Žalieji pasiūlė du pakeitimus. Mes norėjome pabrėžti tai, kad geografinės nuorodos neužtikrina susekamumo, tačiau padeda susekti produkto grandinę. Susekamumui ištikrinti reikalingos ir kitos priemonės. Dėl to teisės aktai dėl produktų saugumo rinkoje turi būti patobulinti. Ir tai yra susiję ir su vartotojų interesais ir jų apsauga. Ir į tai turime atsižvelgti ir dėrybose dėl TTIP susitarimų su Amerika. Jeigu Europa nori patvirtinti taisyklės dėl geografinės kilmės, geografinių nuorodų, Tai, tai turi suvaidinti vaidmenį ir ta tip dėrybose valstybės narės turi tam pritarti. Ačiū, ponė Šaltis. Gal norite dabar, ponė Nikolė, apibendinti diskusijas? Dėkoju už labai įdomias diskusijas, dėkoju už pastabas. Tikiuosi per keletą ateinančių dienų sugebėsime parengti kompromisinių pakeitimų. Dėkoju visiems už pasiūlymus. Dauguma jų eina teisinga kryptimi. Jau sakėme, kad tai yra europinė, ne nacionalinė sistema, kuri yra paprasta, bet kartu suteikia gamintojams užsitikrinti geros kokybės savo prekės ženklą. Vyno sektoriui jau naudojama tokia sistema, yra toks nedidukas kokybės ženklas e, uždedamas ES, mes norime, kad ir e, ant visų produktų būtų tokie ženklai. Taigi visi pakeitimai, kurie eina tokia kryptimi, tikrai bus įtraukti į pranešimą. Ir norime komisijai per keletą ateinančių metų pasiūsti būtent tokį ženklą. Dėkui, Nikola. Balsuosime IMKO komitete birželio 22-23 dienomis. Ir dar prieš baigdama norėčiau pasveikinti lankytojus iš Vokietijos, kurie dalyvauja šiandieną mūsų posėdėje. Jie lankosi pas vieną iš Europos parlamento narių Robeš. Sveiki atvykę. Šiandieną jokių kitų klausimų nėra, kitas posėdis vyks. Evelina, žodis jums. Aš turiu vieną kitą klausimą. Vakar Europos parlamente buvo labai geras renginys. Europos vartotojų asociacijos atstovai lankėsi, buvo puikus vakaras. Ir pasikalbėjome su vartotojų apsaugos centro atstovais sužinojau, kad e, kyla tokia problema, kad daug Europos parlamento narių apskritai nežino, kad toks centras egzistuoja. Ir galbūt e, per kurį nors iš ateinančių posėdžių galėtume pasvarstyti, kaip padaryti, kad Europos parlamento nariai žinotų apie tokius labai naudingus e, įrankius tam, kad jie žinotų, kaip spręsti problemas, kai uh, iškyla kažkokių sunkumų vartotojams, kaip nukreipti vartotojus į tuos centrus, nes jie tikrai gali puikiai patarti. Ir manau, mes kaip e, komitetas atsakingas už vartotojų apsaugą turėtume imtis čia veiksmų. Dėkui, Evelina. Taip, mes aptarsim šitą klausimą koordinatorių posėdėje. Labai puiku. Taigi, kitas posėdis bus birželio 22-23 dienomis. Dėkuoju visiems. Smagaus savaitgalio.